Buonasera a tutti, diamo inizio. Welcome. So we start? Yeah. Ar galime pradėti? Due giorni molto intensa, per cui prego i colleghi. Pradedame posėdį, labai išsami abiejų mūsų darbo dienų darbo atvarkė, tad prašau visų susėsti į savo vietas. Mario. Ir pirmiausiai turėtumėm patvirtinti darbo atvarkę, jeigu nieks neprieštarauja, jį laikoma patvirtinta. Mhm. Dabar e, supažinsiu su vertimo režimu, galima kalbėti ir klausytis vertimo visomis kalbomis, taip pat norėčiau priminti, kad posėdis yra transliuojamas internetu. Žemės ūkio komiteto nariai yra kviečiami dalyvauti mūsų kolegos Nevešon darbo grupėje, kurioje bus kalbama apie žemės ūkio politiką ir po to vyks Menuino salėje primimas. Visi komiteto nariai yra kviečiami dalyvauti šiame renginyje. Dėkuoju kolegiai Deveš. Vi ricordo inoltre Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką minėjau praėjusį kartą. Visi dokumentai dėl žemės ūkio reformos nebus iš naujo dalyjami, nebus kitų egzempliorių, todėl pasilakykite šitą dokumentaciją, kurią gavote iki rytojus. Sorry, the technique is not Atrodo, kad turime problemų šiek tiek su vertimo įranga, mikrofonais. Kolegos, pradedame šiandien seminarą. Inizieremo con il workshop sul settore dello zucchero e quindi innanzitutto kuriame kalbėsime apie bendrosios žemės ūkio politikos peržiūrą, kalbėsime apie cukraus e, rinką. E, kolega Smith dalyvauja kaip pranešėjas iš Vageningo universiteto, iš Niderlandų ir jisai kalbės apie ES e, reglamentą susijusi su cukrinių runkelių kvotomis. Kalbės už ir prieš pateiks argumentus prieš kvotas. Jis padės mums apsispręsti. Tačiau paklausti, ar technika dabar veikia. Vokiečių kanale jaučiamas didžiulis triukšmas, todėl labai sunku klausytis. Galbūt dabar geriau būtų. Taigi, prateskime savo darbą. Dabar turėtų technika veikti geriau. Taip pat atvykusi ir pona, ponia Joan Noble į mūsų seminarą, nepriklausomi ekspertė konsultantė. Ji kalbės apie cukraus rinkos tvarką, jos peržiūrą. Ir taip pat norėčiau pasveikinti komisijos atstovus, tai yra Žemės ūkio direktorato atstovą. 15 minučių suteikiama jums. Ponios ir ponai, gerbiamasis pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Mes pristatysime informacijos apie atliktus tyrimus dėl ES cukraus politikos. Norėčiau pristatyti štai ką. Mūsų Dėl mūsų pristatymo norėčiau padėkoti Niderlandų Žemės ūkio ir inovacijų ministerijai, kad sutikė sudarė mums galimybę šiandien padaryti šį pranešimą. Šiek tiek pateiksime informacijos apie mūsų atliktą tyrimą, o po to pristatysiu an scenarijų analizės rezultatus, šiek tiek paaiškinsime tuos rezultatus ir norėčiau pateikti keletą kokybinių uh, pasiūlymų dėl vadinamojo soft landing plano. First, Pirmiausiai, apie, kokius, e, apie kokias kultūras kalbam. Tai cukrinius runkelius ir paprastai e, išauga apie 6, 10 tonų, pagaminama 10 tonų cukraus iš hektaro ir galima gaminti iš cukrinių runkelių suprantamą cukrų, bet taip pat melasą ir bioetanolį. other sugar-producing crop is sugarcane. Brazil, South Africa, India. Svarbiausios valstybės yra Brazilija, Pietų Afrika, Indija ir kinos, kitos valstybės, e, tropikų valstybės e, gamina cukrų žaliavą. E, žemėlapį matote, kokiose valstybėse yra auginamos cukro žaliava. Tačiau yra didžiulių skirtumų tarp atskirų valstybių susijusių su cukraus auginimo e, plotais ir taip pat e, yra skirtumų lyginant e, cukrinių runkelių kiekį iš hektaro. Taip pat skiriasi ir kainos už cukrinius runkelius. Pastaruoju metu kainos padidėjo, skirtumai, kainų skirtumai yra didžiuliai ir kainuoja e, cukriniai runkeliai tona nuo 35 eurų už toną ir 42,5 eurų Niderlanduose. Tai reiškia, kad skirtingų valstybių ūkininkai turi taikstyti su skirtingomis kainomis. Ir mes paaiškinsime, koks to galutinis rezultatas. Mes vadovaujame studiją, kuri buvo atlikta mano paties ir Debont 2011 metais. Mes pateikėme ir taip pat ir Niderlandų kalba tos studijos apibendrinimą, o šiandien mes šį dokumentą šiek tiek pakeitėme ir sutelkėme dėmesį į valstybės, kurios yra uh, ES ir mažiau dėmesio skiriame Niderlandams ir atkreipiame dėmesį į kitas priemonės, pavyzdžiui, taip vadinamas e, švelnaus nusileidimo priemonės ir jūs galite šitą ataskaitą rasti mūsų internetinėme puslapyje. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie mūsų tyrimą. Mes bandėme prognozuoti E, koks galėtų būti cukrinių runkelių plotas, kokios galėtų būti bendrovės dirbančios šioje srityje. Taip pat e, mes bandėme prognozuoti cukraus ir cukrinių runkelių kainas, taip pat e, lyginome tam tikras, tikras atskiras valstybių grupės eksportą, importą į ES ir taip pat bandėme prognozuoti situaciją 2020 metais. Mes taip pat atlikome ir dar papildomą e, dokumentinę studiją ir modelinę studiją ir numatėme tris scenarius. Tai yra nekintačios situacijos scenarius, kai išliktų kvotų sistema, kai išliktų tam tikros privilegijos e, AKP valstybėms ir taip pat e, jos galėtų eksportuoti cukrų į ES į, šitas, į šį scenarių mes e, nei, neįtraukėme Doha susitarimo ir Merkusūro susitarimo. Ir žinoma, numatome, kad ES cukro eksportas turėtų būti ribojamas. Kitas scenarius tai būtų pagal Doha numatomi žemesni tarifai. E, numatant eksporto ribojimą, iki 70 procentų mažinant e, tarifus. Ir trečiasis scenarius tai yra, e, kai būtų dirbama be kvotų, tarifai išliktų, tačiau nebūtų jokių kvotų ir nebūtų jokių e, apribojimų išvežti iš ES valstybių į vieną kitą. Norėčiau pakomentuoti šito globalaus scenario rezultatus. Pirma, gamyba. rinkos subalansavimas, bent jau dalinis, iki 2020 metų visose ES 27 valstybėse. Yra numatyta, kiek baltojo tono, cukraus tonų būtų pagaminta, nurodytas skaičiai kvotomis ir taip pat numatytas yra taip pat ir gamybos kvotos. 2009 metais ES buvo pagaminama apie 15 milijonų tonų, 20 metais turėtų būti 15,2 milijonų tonų ir pagal sumažintus Doha tarifus būtų 14,9 milijonų ir jeigu kvotų nebūtų, tai tuomet 16,8 milijonai tonų būtų pagaminta, tai yra daugiau. Ir tais pačiais metais jūs matytumėte, kad importas padidėtų pagal status quo scenarijų, o pagal Dohos e, e, tarifų scenarijų taip pat sumažėtų. Nežymiai. Lygant su Dohos tarifų scenarijų sumažėtų 5,7 milijonais tonų. Eksportai sumažėtų, pagal trečiąjį scenarijų padidėtų 2,2 milijonais tonų ES 27 valstybėse 2020 metais. Mes taip pat bandome prognozuoti, kiek hektarų būtų numatoma e, auginti cukrinius runkelius matytume pagal tą scenarijų, kad ES valstybėse pagal status quo scenarių būtų 1287 hektarai ir ES 15 valstybių, ES 15 senosios naujos valstybėse būtų 1040 milijonų, o 227 EUS 10 valstybėse. Pagal do, Dohos sumatintus tarifus šiek tiek e, plotų sumažėtų maždaug 1 procentų visose skiltyse. Tačiau pagal trečiąjį scenarių, kai nebūtų jokių kvotų, gamyba ir taip pat hektarų kiekis padidėtų maždaug 12 procentų senosiuose ES valstybėse ir naujosiuose valstybėse maždaug 6 procentais. Taip pat norėčiau šiek tiek paaiškinti, pakomentuoti tuos skaičius, kuriuos paminėjau. Pagal status quo scenarijų galime pasakyti, kad čia mes vertinome 6-9 metų reformos rezultatus. Ta reforma paveikė ES cukrinių runkelių kainas, taip pat augintojų nuotaikas ir taip pat paveikė cukraus e, fabrikų gamybą. Pasiūlos e, paklausos e, derinimas 20 metais turėtų leisti su mažinti 12 procentų kainas, lyginant su 2009-2010 metų sezonu. Žemesnės cukraus kainos iš esmės reikštų, kad mažesnės žirklės e, rastųsi ūkininkams. Norėčiau paaiškinti, koks yra žemesnių tarifų pagal Dohos dėrybų raundą scenarių. Brazilija eksportuotų daugiau į ES, cukraus kaina sumažėtų, o pagal status quo scenarių tada e, cukraus importas iš mažiau besivystančių šalių būtų nebetoks patrauklus ir netaip reikalingas ir dėl to galėtų padidėti vidaus gamyba visai nežymiai. Ir trečiasis scenarius - be kvotų mes manome, kad gamyba galėtų tokiu atveju 10 procentų padidėti, jeigu galvotume apie pramoninį vartojimą ir gamybą. E, kainos padidėtų tose valstybėse, kur yra didžiausia paklausa ir be to ES 15 valstybių, tai yra senose valstybėse, gamyba padidėtų daug ženkliau negu e ES 10 valstybėse. Ir tuomet senųjų valstybių ES valstybių konkurencinė jėga būtų didesnė negu naujose valstybėse. Kainos pagal scenarijų be kvotų mažėtų, o cukraus Cukraus neto kaina priklausytų nuo E, cukraus žaliavos kainos, taip pat gamybos veiksmingumo, e, transportavimo ir taip toliau. Ir žinoma, laimėtų tos bendrovės, kurios dirbtų veiksminiau, veiksmingiau. Taip pat ir papildomi produktai turėtų reikšmės bendrai kainai už cukrų, kurią gauna ūkininkas. Viskas priklausys nuo to, kiek bendrovės fabrikais mokės už cukraus žaliavą ūkininkams ir žinoma, kokios bus bendrosios ūkininkų pajamos. Žinoma, yra ūkių, kuriuose auginami vien tik cukriniai runkeliai, bet yra ir tokių ūkių, kur cukriniai runkeliai nevaidina svarbiausio vaidmens žemės ūkio gamyboje. Todėl skirtumai yra didžiuliai, iš esmės gamyba galėtų didėti, tačiau matote lentelėje, kad galėtų būti dideli skirtumai tarp ūkininkų, kurių ūkininkavimo sąlygos yra panašios. Pavyzdžiui, kalbant apie e, Niderlandų ūkininkus, reikėtų pasakyti, kad vieni galėtų gauti 5 procentus papildomų pajamų arba kiti galėtų tiesiog likti tame pačiame lygyje. Norėčiau pakalbėti ir apie kitus klausimus. Aš jau minėjau, kad mes neskiriame dėmesio į laikotarpį nuo 12 iki 20 metų. Mes tikimės, kad kainos gali dar labiau sviruoti ir dėl to cukrinių runkelių augintojams ši gamybos, ši gamybos rytis gali tapti nebūtinai patraukli. Jeigu ES nebus taikomos kvotos, tai tik tai perinamojų laikotarpių. Jeigu perinamasis laikotarpis bus trumpas, tuomet bus mažiau galimybių ūkininkams prisitaikyti. Ir žinoma, tuomet bus didesnė atranka tarp tų stipriųjų ir silpnesniųjų valstybių ir atitinkamų stipresnių ir silpnesnių bendrovių. Per trumpą periodą reikės restruktūrizuoti intensyviau visą cukraus sektorių, taip pat reikės sukurti gerą cukraus pramonę iš esmės, sustiprinti sektorių ir tai galėtų kelti tam tikrų abejonių tam tikriems regionams, kadangi čia gali padidėti nedarbas. Galima netekti pajamų iš cukros gamybos. Kalbant apie cukraus gamybos plėtrą. Jeigu gamyba išsiplėstų, tuomet ūkininkai ir bendrovės galėtų padidinti, sumažinti kainas. Ir Tačiau vis dėlto reikėtų galvoti, kad jeigu gamyba padidėtų, tuomet kainos galėtų sumažėti labiau negu prognozuojama. Tačiau kita vertus, daug kas priklausys nuo e, naftos kainų, kadangi e, cukro gamybos sektoriaus yra gaminamas ir bioetanolis, taip pat e, wheat really kviečiai, kurie yra e, pristatomi į kitas rinkas. Taigi daug kainų ir daug rinkų yra susiję ir tuomet kainų tas viravimas galėtų būti didesnis. Apskritai mes tikimės, kad kaina už cukrų, už cukrinius runkelius turėtų mažėti. O tai yra nenaudinga cukraus pakaitalų gamintojams. Mes manome, kad cukraus rinka vis dėlto taptų lankstesnė, daug lankstesnė negu dabar ir ES cukraus politika taip pat turėtų tapti daug lankstesnė negu dabar. Norėčiau pakalbėti ir apie tas uh, minkšto nusileidimo priemonės kabutėse. E, palaipsniui turėtų didėtis nacionalinių kvotų e, kiekis. Nauja restruktūrizacija, jos priemonės nebus tokios naudingos trumpuoju laikotarpiu ir cukraus kaina mažės, bet mažiau negu tuo atveju, jeigu būtų atsisakyta kvotų. Tai reiškia, kad tokia situacija nebūtų labai patraukli toms pramonės šakoms sektoriams, kurie remiasi vien tik cukraus gamybą. Taip pat norėčiau suformuoti keletą rekomendacijų. Jeigu Dohos darybų raunte bus susitarta, tai tuo met reikėtų atsisakyti E, kvotų sistemos tuo pačiu metu. Tai reiškia, kad bendrovės galėtų tuo metu plėsti savo gamybą ir didinti veiksmingumą. Taip pat reikėtų įvertinti trumpalaikius ir ilgalaikės pasiekmes, jeigu būtų pavėluojama atsisakyti kvotų arba jeigu būtų taikomos to, tos uh, palaipsnio kvotų panaikinimo E, režimas. Labai svarbu, kad silpnesnės valstybės, regionai galėtų išsaugoti pastoves cukraus kainas. Ir paskutinė rekomendacija būtų štai kokia. Labai svarbu atsižvelgti į makroekonominį kvotų atsisakymo poveikį Ir taip pat reikėtų pagalvoti, koks galėtų būti regioninis ir socialinis poveikis ES, AKR valstybėse ir mažiausiai įsivyščiusiose valstybėse. Taigi tokios būtų mūsų bendrosios rekomendacijos. Dėkuoju uždėmesiu. Mes e, tikimės, kad bus parodyta daug išminties, e, aptarint visus klausimus ir derintis. Ačiū daktarui Šmitui. Esu įsitikinęs, kad jūsų pristatymas paskatins įvairių minčių, bet manau dabar suteiksiu žodį antrajai ekspertai. Taigi suteikiu žodį poniai Naubel, o po to padiskutuosime. Dėkoju. Ponios ir ponai, ačiū Jums, kad pakvietėte mane į šį šios dienos seminarą. Europos cukraus gamintojai yra apsaugoti nes, nuo pasaulio rinkos, nes yra didelis, dideli mokesčiai. Ir taip pat yra preferenciniai susitarimai eksportuoti, taip pat negalima tik kiek norime, nes ribas yra nustačiusi prie, pasaulio priekybos organizacija. 2006 metais buvo sprendžiamas įvairios problemos, kad eksportas būtų apribotas ir daugiau būtų importuojama, bet norėčiau pirmiausia panalizuoti daugiau 2006 metų reformą ir aptarti, ar ji pavyko ar ne. 2006 metų tikslas buvo sumažinti gamybos kvotas 4 milijonais tonų. 6, 6 milijonais tonų šties buvo sumažinta 4 milijonais tonų, bet buvo vertinamas dviejų metų laikotarpis ir gamyba sumažėjo 2 milijonais tonų. Europos komisija atliko vertinimą ir išanalizavo kas atsitiktų, jeigu būtų ES sumažintos kainos. Ir štai šioje lentelėje matote, kad 2009 metų referencinės kainos e, rėmėsi tuo, kad bus pagaminama 8 milijonai tonų. Tačiau gamyba iš ties tiek nenukrito. 2012 m. birželio mėnesio kainos yra daugiau nei 700 eurų už toną. Ir iš dalies būtent Todėl e, galima paaiškinti, kodėl gamyba yra didesnė. Na, o dabar vėl grįšiu prie to klausimo, ar pavyko reforma ar ne. Dabar ES yra didesnė, ES kaina yra didesnė nei prieš reformą. Ir prieš reformą komisija svarsti, kad kainos sumažinimas galėtų padėti maisto pramoniai. Ir taip pat buvo svarstoma, kad gali būti importuojama 3,5 milijonų tonų. Na, taip neįvyko, tačiau atsirado problemų dėl tiekimo maisto pramoniai po reformos. Ši politikos rytis yra labai reguliuojama. Ir vyko įvairios rekstruktūrizacijos, konsolidacijos. O šioje skaidrėje matote, kokia situacija yra dabar. 18 šalių taikomos cukraus kvotos, 9 šalims taikomos izogliukozės kvotos ir 8 šalyse e, pilnais pajėgumais veikia fabrikai. Kai kurios šalis yra vadinamoje deficitinėje teritorijoje. Kalbant apie 2015-uosius, norėčiau paminėti keletą suvaržymų. Pirmiausia, PSO E, priekybos ginčių e, komisija nustatė apribojimus eksportui. Taip pat cukraus rinka yra labai jautri, ekonominė situacija daro poveikį ir biudžeto išlaidos. Pirmiausiai panalizuokime į pasaulio priekybos organizacijos nustatytas ribas ir tai yra 1 milijonas 3 tūkstančiai 744 milijonų, milijonai tonų. Ir kai kaina yra mažesnė nei Europos Sąjungos, tai eksportas, kuris buvo stebėtas 90-11 kainai metais, yra daug didesnis už tą nustatytą ribą. Ir taip atsitiko todėl, kad pasaulio rinkoje kaina buvo didesnė. Ir Europos sąjunga negalėtų eksportuoti milijono 1,3 milijonų tonų cukraus, jeigu kainos būtų kitokios. Kitas suvaržymas yra importo įsipareigojimai dėl importo. E, daug cukraus yra importuojama iš AKR šalių ir taip pat 380 tonų iš Balkanų šalių, kitais metais prisijungs Kroatija ir bus kalbama apie 200 tūkstančių tonų importą. Taip pat e, rengiamasi sudaryti kitus priekybos susitarimus, taigi situacija keisis. Tačiau šiuo metu, kai kalbama apie tą situaciją, kurios nepriepia priekybos susitarimai. Tai yra taikomi tarifai. Kitas dalykas yra pasaulio cukraus rinkos nepastovumas. Ir cukrinių runkelių augintojai ir perdirbėjai patiria riziką. Ir štai šioje skaidrėje matote, kaip kinta kaina, kaip kinta kainos ir raudona linija parodyta, kokia yra situacija pasaulio rinkoje. Žalia linija rodo, kad kaina buvo stabili, tačiau per pastarosius metus nepadidėjo tiek, kaip 80-ame dešimtmetyje. Taigi dabar, kai ES nėra didžioji viena iš didžiųjų eksportuojančių šalių, tai situacija yra dar nepastovesnė, taigi cukraus pramonėje patiriama daug rizikos. Kitas suvaržantis veiksnys tai yra pasaulinė ekonominė situacija. Reikalingas labai stipri, tvari maisto pramonė tokioje situacijoje. Taigi, vertinant teisės aktus, reikėtų atsižvelgti į visus suinteresuotusius asmenis ir kaip jos paveiks tie teisės aktai. Taip pat klausimas yra e, susijęs su euro ir dolerių sviravimu ir tai irgi padarys įtaką pasauliniai kainai, kadangi tai yra prekė, kuri vertinama JAV doleriais. Kitas varžantysis veiksnys tai yra biudžeto politiką, kai kalbame apie teisės aktus dėl cukraus po 2015 metų. Tai klausimas, koks bus tikslas. Pirmasis tikslas turėtų būti užtikrinti ūkininkams tinkamą pragyvenimo lygį ir tai yra BŽUP sudėdamoji dalis. Reikalingi susitarimai, konsoliduotai, konsoliduotieji susitarimai. Ir cukrinių runkelių augintojai turi konkuruoti ir su kitų kultūrų augintojais. Kitas tikslas yra tvari cukraus pramonė. Cukraus perdirbėjai turi būti pajėgus konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Ir turint galvoje, kad kainos pasaulinės gali sumažėti, tai gali turėti reikšmingos įtakos. Taip pat gali būti, jog bus sudaromi nauji laisvosios prekybos sustarimai. Ir e, visai realu tikėtis, kad kainos sumažėjęs po to, kai buvo pakilusios. Trečiasis tikslas e, galėtų būti e, garantuoti apsirūpinimą cukrumi. Ir tai aktualu tiek kalbant apie stiprų maisto pramonės formavimą ES, tiek apie augantį ne maisto pramonės sektorių. Ir komisija 2010 metais savo ataskaitoje, kalbėdama apie um, BŽUP reformą, apie tai užsiminė. Iš tiesų, reformoje mažai kalbama apie šią sritį ir ne maisto pramoniai kartais labai sunku yra gauti, e, apsirūpinti cukrumi. Um, praėjusio šimtmečio, 80-ame dešimtmetyje buvo didžiulių problemų, patirta krizė ir dabar e, jau yra tiesiog problema į ES vežti cukraus dėl e, aukštų muitų ir dėl susidariusios padėties rinkoje, dėl rinkos e, valdymo mechanizmų. Ketvirtas tikslas yra užtikrinti sažiningas kainas ir stabilumą tiek gamintojams, tiek vartotojams. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie ūkininkus ir perdirbėjus ir štai čia skaidrėje matote mėlyną liniją, kuri žymi AKR šalių um, kainą um, ar, ar numatomus importus cukrui. Londono biržos kaina yra raudona linija pažymėta. Ir čia galima pasižiūrėjus į dešinę grafiko pusę, panagrinėti detaliau mėlyną liniją, e, nes matyti, jog dėl e, ES politikos būtent ir įvyko kai kurių iškraipimų. Dabar daroma nemažai įtaka pasauliniai rinkos kainai ir per vieną ankstyvesnių reformų stadijų buvo susidurta su apsirūpinimo e, sunkumais, tačiau dabar yra labiau orientuojamasi į rinkos mechanizmus ir situacija pagerėjo. Jeigu kalbėsime apie vidaus rinkos cukraus kainas, reiktų pirmiausia pradėti nuo to, jog mėlyna linija e, krito žemyn, e, tai yra referencinės kainos po 2006 metų reformų, tačiau su problemomis buvo susidurta vis dėlto ir kainos ėmė vėl kilti, kai 2009 metais e, sumažėjimas kainų nebuvo juntamas būtent pramonės atstovams. Ir pagal Kingsmaną vietos cukraus kainos buvo labai veikiamos pašalinių veiksnių, veiksnių 2090 metais ir e, pakilo iki 900 eurų, po to, kai prieš tai buvo pasiekusios aukščiausią 600 eurų kainos lygį. Taigi tokius duomenis pateikia Europos komisija. Ir penktasis tikslas politikos galėtų būti bendros rink, bendroje rinkoje, konkurencijos bendroje rinkoje didinimas. Kadangi e, sunkumų visuomet atsiranda, kuomet e, pramonės sektorius yra labai konsoliduotas, e, penki perdirbėjai iš tikrųjų dominuoja visą rinką Ir taip pat be abejo reikia užtikrinti e, įvairių saldiklių gamintojų e, diversifikavimą ir įvairovę. Ir būtinai užtikrinti reikia ir e, tinkamą konkurencijos lygį tarp visų cukraus gamintojų. Šeštasis tikslas - gerbti aplinką. Jau žymiai mažiau yra naudojama pesticidų, e, ir trašų įvairių. Tai ypač pastebėtina ten, kur būdavo mažiausias derlius surenkamas 2006 e, metų reformos metu buvo supaprastinta kvotų sistema, bet rinkos valdymo mechanizmai tapo dar sudėtingesni ir mažiau skaidrus. Taip pat nėra viskas suderinta su bendru rinkos organizavimo reglamentu. Ir galbūt neaktualu šiam seminarui, bet vis dėlto reikėtų paminėti ir nacionalinės paramos perdirbėjams um, tvarkymo sritį. Regis yra dabar siūloma griežtinti nacionalinę paramą skirtamą perdirbėjams, tačiau neaišku, kaip uh, į tai reaguos uh, pramonės atstovai eksportuojantys įvairias šalis. Kokie kokios alternatyvos galėtų būti susijusios su reformos vykdymu? Aš išskirčiau penkias. Pirmiausiai reikėtų um, galvoti apie variantą. Um, palikti sistemą galioti iki 2020 metų. Bet nepanašu, jog ES bus linkusi apskritai nebetaikyti jokių paramos e, priemonių už PPO konteksto ribų ir tuomet reikia galvoti apie kitas alternatyvas bei pranašumus ir trūkumus. E, gamybos kvotų trūkumai yra be abejo tai, jog yra apsaugomi neveiksmingai e, dirbantys e, gamintojai, neveiksmingai tvarkantys savo gamybą gamintoje. Ir taip pat yra iškreipama rinka kartais e, labai išsiplečia vienas ar kuris e, gamintojas, galima paminėti Niderlandus, Austriją, Vokietiją, yra pagaminama žymiai daugiau e, cukraus, negu kad iš tiesų yra nacionalinis poreikis. Tačiau yra ir tokių šalių, kur nuimamas didžiulis derlius, pagadame daug cukraus, bet trūkumas jo vis dėlto yra fiksuojamas. Ir tai Tokia situacija lemia aukštesnės kainas, ypač kai kuriuose ES e, šalyse. Taip pat sunku rinkoje atsirasti naujiems dalyviams. Yra taip pat ribojama konkurencija, reikia sudėtingų rinkos valdymo mechanizmų ir iš tiesų gan priešingas yra vieno bendro rinkos organizavimo reglamento tikslas. Dabar pagalvokime apie privalumus. Norint apsaugoti um, ūkininkus, kurių situacija yra prastesnė, be abejo, tai yra vienas iš argumentų. Galima taip pat uh, sukurti sąlygas papildomam importui, nes yra ribojama vietos gamyba, yra sukuriama daugiau stabilumo rinkoje, taip pat ir kainos e, stabilizuojasi kadangi yra laikomasi prielaidos, jog apsirūpinimas cukrumi taip pat bus stabilus. Kokiu pakeitimu reiktų, turint galvoje susidariusią situaciją? Europos komisija privalo galėti greitai reaguoti tiek į pernelik didelį cukraus kiekį pagamintą, tiek į cukraus kiekio trūkumą. Taip pat reikia um, išplėsti kvotų sistemą, kad ji apimtų um, cukraus fabrikus, kurie galėtų užtikrinti reikiamą apsirūpinimą cukrumi. Taip pat turėtų būti galimybė reaguoti tuo met, kai vietos ar biržos e, e, kaina pakyla pernelyg staigiai, pernelyg daug. O turint galvoje tai, kad ši rinka yra labai konsoliduota, labai e, sutelkta, e, priemonės, kurių įmamasi, turi būti labai specifinės, taigi reikia apsaugoti iš dalies ir vartotojus. Ką galima pasakyti, apžvelgus visą situaciją, kokias išvadas padaryti? Nuo praeisios reformos tikrai susidurta su rinkos problemomis, tad jas reikia būtinai spręsti per būsimą reformą, be abejo pereiti prie laisvosios rinkos, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą ir suderinant viską su vieningos rinkos um, organizavimo reglamentu, bet be abejo turi būti apsaugomi vartotojai. Signora. Ačiū kolegiai Nobel. Jūs paminėjote labai daug, daug svarbių dalykų, kuriuos aptarsime diskusijų metu, o dabar norėčiau suteikti žodį Feimon. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams už jų pranešimus ir manau, kad cukraus rinkos reforma yra labai svarbus klausimas. Norėčiau grįžti prie pirmojo pranešimo ir prie prognozių iki 2020 metų. Galbūt jūs paaiškintumėte, kokius metodus taikėte formuluodami savo prognozes. Ir kokia yra paklaidos galimybė jūsų prognozėse. Ir norėčiau paklausti, ar jūsų prognozės, koks tų prognozių pasitvirtinimo procentas Kalbant apie kvotų atsisakymą, žinoma, reikėtų pritarti trečiajai, e, trečiajam variantui, kai būtų taikoma sistema be kvotų. Tačiau vis dėlto norėčiau paprašyti, kokiais argumentais vadovavotės, kai e, prognozavote situaciją iki 20 metų. Most... Dėkuoju. Iš tikrųjų buvo labai įdomus pasisakymai apie kainų skirtumus iki 50 procentų. Tai nustebino mane. Aš norėčiau abejo, suabejoti, ar atsisakius kvotų, tos valstybės, kuriuose yra mažiau e, runkelių augintojų, e, kad nukentės. Mes savo valstybėje visada klausėmės, kas yra sakoma ES, įsiklausėme į signalus ir tiesiog mažinome e, gamybą. O dabar atsisakant kvotų, mes manytume, negalėtume to padaryti per vieną uh, dieną, todėl prireiks bent jau ketverių metų, kad galėtume vėl atstatyti e, gamybą. Mes savo laiku pasielgėme tai, kaip buvo reikalaujama, uždarėme galimi, gamyklas ir atrodo, kad mes dėl to uolumų nukentėjome. Buvo įdomu išgirsti jūsų mintį, kad vartotojai kartais tiesiog ieško pasiūlos. Tačiau jeigu būtų buvęs per didelis e, paklausos lygis, tai tikrai nereikėjo uždaryti fabrikų ir nereikėjo, ko gero, leisti importuoti cukrų iš išorės. Todėl mes turėtume gauti tiek cukraus, kiek reikia patenkinti savo poreikius pakankamai. Dėkojame Agnių, dabar žodis e, Garcija, po to Des. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjams už pristatymą. Ne su viskuo visiškai sutinku. Manau, kad po 2007 metų reformos Situacija yra tokia, kad atsirado problemų susijusių su atsakomybė, nes daug problemų buvo perkelta gamintojams ir jie nukentėjo nuo ES priimtų sprendimų tuo klausimu, taigi kai kurie sprendimai padarė neigiamą poveikį gamintojams. Ir reikia laiko, kad būtų galima ištaisyti šią situaciją, juk matome, koks galėtų būti pelningumas. Ispanijoje kalbant apie Ispaniją, skaičiai teisingai 2020, mes norėtume, kad kvotos išliktų tol, kol būtų įmamasi kokiu nors tarpinių priemonių, kai gamintojai galėtų savanoriškai laikytis nustatytų reikalavimų. Padaryta daug investicijų į šį sektorių ir reikalingos geresnės galimybės pasinaudoti situaciją, reikalingas geresnės pelningumas ateityje ir mūsų gamintojai turi žinoti, kad jų laukia geresnė ateitis. O jeigu visiškai atversime rinką be tarpinių priemonių, tai gali atsirasti tiekimo problemų. Ir įmonės, kurios dirba žemės ūkio uh, produktų gamybos rytyje, žino, kad yra cukraus trūkumas, ir, bet jeigu susimanysime, kad cukrus galėtų, galės būti importuojamas tik iš trečiųjų šalių, tai gali atsirasti ir tiekimo problemų, ir gali padidėti kainos, o tai turės poveikį vartotojams. Taigi mums reikėtų visą tai panalizuoti tarptautinėme kontekste. Ir reikia suprasti tai, kad trečiosios šalis taip pat turi remti savo sektorius. Pavyzdžiui, Brazilijoje yra taikomos mokestinės nuolaidos dėl bioetanolio gamybai. Kitaip sakant, tam yra naudojamas cukrus. Ir yra nustatytas privalomas cukranendrių kiekis dėl bioetanolio gamybos. Ir Kinija, ir kitos šalys turi savo politiką, kuri remia cukraus gamintojus, o ES negali tuo klausimu atsilikti ir turi atitikti ir gamintojų, ir vartotojų keliamus reikalavimus. Taigi norėčiau paklausti jūsų, kaip cukraus pramonė atrodo tarptautiniu mastu, lyginant mūsų situaciją su trečiosiomis šalimis. Uh, Ačiū. Toliau ponas Stojanov. Ponas Albertes, ačiū ponė pirmininkė, ačiū taip pat ir už abu pristatymus. Tikrai įdomių skaičių buvo pateikta ir taip pat m, turiu pasakyti, kad aš asmeniškai kiek kritiškiau žvelgčiau į viską. Jeigu sakoma, kad būtent taip galima skaičiuoti viską iki 2020 metų ir vertinti, man kyla bejonių, ar apskritai galima visą tai vertinti. Pamenu, prieš maždaug dešimt metų Vokietijoje e, labai stipri buvo plieno pramonė dar ir tada buvo sakoma, jog iš Brazilijos, iš Korejos iš kitų šalių yra e, importuojamas puikus plienas ir vietos pramonė yra nekonkurencinga, tad reikia uždaryti e, plieno gamyklas. Taip pat buvo ir mano rinkiminėje apylinkėje. Taigi lygiai tas pats padaryta ir kitose sektoriuose. Ir per vienerius metus po to 400 procentų padidėjo plieno kainos. Taigi visi tie, kurie atrodė labai protingai kalbantys anksčiau, staiga nutilo, o vartotojai iš tikrųjų sumokėjo iš savo kišenės už klaidingus skaičius ir prognozes. Dėl to pirmojo eksperto norėčiau paklausti, kaip jisai sureaguotų į tai, jeigu Aš, pavyzdžiui, būčiau vienas iš e, Brazilijos cukraus baronų, nes 80 procentų e, pasaulio rinkos yra valdoma būtent iš ten. Ir jeigu dabar būtų nuspręsta ES kvotas panaikinti, aš Brazilijoje e, imčiau staig, staiga plėsti gamyklas ir per ketverius, penkerius metus e, sumažinčiau su kainą iki minimumo ir taip sužlugdyčiau ES cukraus pramonę. Taigi lygiai taip pat kaip ir plieno atveju, ES turėtų atsisakyti cukraus gamybos. Iš vis. Tikriausiai buvo klaidingi skaičiai pateikti ir klaidingai skaičiais e, pasiremta. Nes aš bijau, kad ir šiuo atveju gali būti taip, jog vartotojai turės anksčiau ar vėliau susimokėti už tai. Nes ir e, plieno pramonė tai buvo. Kai jau uždarai gamyklą, jau jos ir nebetidarysi. Kitas dalykas man keliantis nerima ir aš dėkoju už teiginį apie tai, kad jeigu ir toliau mažės kainos lygis AKR šalims, e, tai taps mažiau patrauklę sritimi ir taip pat nebūtina sritimi, bet aš apgalėstaučiau tikrai dėl to, jeigu taip nutiktų, jeigu AKR šalis nukentėtų smarkiausiai, kadangi AKR šalis palyginti su cukraus gamyba iš Brazilijos visiškai neturi šansų išlikti šioje rinkoje. Jos lygiai taip pat žlugtų. Na, o kalbant apie 2007-2008 metų E, situaciją ir sumažėjusias tuomet cukraus kainas, aš to nepatyriau, nepastebėjau. Tik vienas centas galbūt e, pasijuto to kainos sumažėjimo vartotojams, nes tikrai ne, nenusiperku cukraus dabar pigiau. Matyt, gal tik tai um, žaliavų srityje tai buvo juntama. E, taip pat ačiū už tai, kad užsiminta buvo apie tai, jog Europos Sąjunga iki šiol e, mažai te sumokėjo iš savo kišenės dėl importų numatytų, kaip tik ES iš šios ryties e, išlošia, surenka pajamų, o ne išleidžia. Ir aš tikrai nekartą jau pats lankiausi Brazilijoje ir turiu pasakyti, kai pasižiūri, kaip ten yra tvarkomas žemės ūkis ir kaip netausojama aplinka, to tikrai negalima lyginti su ekologiškai dirbančiais mūsų ūkininkais. Na ir dar turėčiau pasakyti, jog komisiją reiktų vis dėlto apginti tam tikru um, požiūriu, nors tą nedažnai darau, bet visgi komisija tikrai numatė papildomus kiekius ir tai buvo tikrai didžiuliai e, kiekis ir dėl ko tai buvo padaryta, dėl to, kad e, tariamas cukraus deficitas ar trūkumas susidarė, bet tai įvyko dėl um, dėl konditerijos gamintojų spekulacijų ir iš tikrųjų su tuo nieko bendra neturėjo komisija. Tuo atveju galbūt reikėjo reaguoti tiesiog greičiau, bet iš esmės manau, kad Europos komisija labai puikiai tas įklaikėsi. Uh, Todėl būtų gerai, jeigu per šią kadenciją nutartume ir būčiau dėkingas e, už paramą visiems kolegoms, jeigu nutartume, kad iki 2020 metų cukraus reforma toliau tęsiama dar atedama, o tada jau kiti kolegos spręs, ką daryti nuo 2020 metų, juk ir jiems reikės darbo. Tada bus galima sulaukti 17-18 metų ir priimti žymiai argu, labiau argumentuotus sprendimus paremtus rimtesniais skaičiais, o ne taip, kaip yra dabar. Grazie, Alberdes. Adesso nel dare la parola a Stojano. Ačiū, ponai Alberdes. Dabar kolega Stojanov. Beje, negaliu pakomentuoti to, ką sakė ką tik ponas Des. Italijoje vykdėme cukraus reformą ir per ją 15 net įmonių buvo uždaryta, iš 19 liko tik 4. O cukraus kaina vartotojams du kart išaugo, palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Tad tiek apie prognozes. Kolega Stojanovas dabar. Aš įmam vaprosį kam dvamata duš. Ačiū. Pirmininkė, turėčiau klausimų abiems ekspertams. Galbūt neteisingai tariu pavardę. Pirmojo kalbėtojo, jam noriu užduoti klausimą. Tikriausiai neturėtumėm būti veidmainiai, o viena didžiausių problemų Europoje yra ta, kad yra du pramonės sektoriai, kur labai didelių konfliktų kyla dėl teisinio pagrindo. Tai yra viena vertus E, cukraus pramonė naudojanti cukraus runkelius ir cukraus pramonė naudojanti kaip žaliava cukranendrės. Yra skirtingas traktavimas šių abiejų sektorių dėl teisinio pagrindo nevienodo numatyto ir dėl to dabar pirmiausia kreipčiausi į poną Smitą. Jo pranešime buvo kalbama apie cukraus runkelių derlių, bet iš tikrųjų tikriausiai ne apie tos pačius dalykus kalbame. Sakėte, kad jeigu kvotas panaikintume, gamyba padidėtų ir tai būtų palanku pramoniai. Bet jūsų ataskaitoje nėra patikta jokių skaičių apie tai, kaip, e, kokią įtaką kvotų panaikinimas turėtų būtent cukranendrėms, cukranendrių auginimui ir taip pat cukrus runkelių auginimo ir derliui. Reikia žvelgti į visą um, situaciją. Ir žinome, kad yra tokių šalių, kurios net negali kaip žaliavas naudoti cukrinių runkelių. Tas buvo matyti iš kai kurių paveikslėlių jūsų ir grafikų. Taigi dabar analizuojama tarsi tik padėtis tų šalių, kurios naudoja cukraus runkelius. O tai reikštų, kad e, gali iškilti pavojus toms šalims, kuriuose yra remiamas labiau cukraninėmis, nepatenkinti savo poreikių. O tai jau vėlgi aktualu vartotojams, nes jeigu nėra patenkinama um, paklausa, kainos uh, kyla vis aukštyn. Taigi klausimas būtų, jeigu vis dėlto pažvelgtumėm į visą tą situaciją, ar jūsų argumentai ir toliau išliktų tie patys ir pagristi. Ir kaip būtų juntama ta įtaka kvotų panaikinimo tiek cukrus runkelių, cukrinių runkelių, tiek cukranendrių auginimo srityje. Kitas klausimas adresuotas kitai mūsų viešniai. Galbūt neturiu prieš akis visų jūsų rodytų skaidrių, ar neaiškiai čia matyti viskas. Gal galėtume gauti spausdintą pristatymo versiją, kad galėtume pasigilinti į skaičius. Kol kas nėra viskas visiškai aišku. Bulgarija iš pristatymo, galiu suprasti, mano gimtoji šalis nėra laikoma cukraus gamintoje, cukraus pramonės dalyve. Iš tikrųjų, 7-8 procentus ES pagaminamo cukrus pagamina būtent e, Bulgarija. Ir beje, reikia pasakyti, kad Bulgarijoje tik dešimtadalis pajėgumų yra išnaudojama dėl to, kad e, neapsirūpinama pakankamai cukranendrėmis, žaliavomis, e, o labiau yra mm, e, naudojami cukriniai runkeliai. Tad ar galima būtų Bulgariją vis dėlto vadinti pajėgė cukraus gamintoje? Man atrodo, yra kai kurių prieštaravimų vidinių jūsų pasisakymuose. Minėjote keletą dalykų, pavyzdžiui, kad um, apdorotas cukrus, rafinuotas cukrus um, yra susijęs taip pat ir su numatytais importo muitais. Taip pat jūs minėjote, dar čia šiek tiek grįšiu atgal, kad turėtų būti kvotos išlaikytos bet taip pat ir aukšti importo muitai. Sakėte, kad reikėtų paremti rafinuoto cukraus e, gamybą. Pone pirmininkė, man minutės dar reikia. Taigi, sakėte, kad tai būtų reikšmingas konkurencija, konkurencingumą lemiantis veiksnys. Kaip su um, aukštais importo muitais, kai nėra e, išvystyta smarkiai um, rafinuoto cukraus supramonė. Uh, uh... Prašome kalbėti trumpai, ponas Lanin, po to panas Šreimas. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti už puikius pristatymus. Regis, kad abu ekspertai pasakė tą patį, kad dabartinė situacija negali būti tokia, kurią reikėtų tęsti. Ir klausimas tik, kaip greitai bus pereita prie kvotų panaikinimo. Taigi matyčiau, mano klausimas galėtų būti toks, kokiu teisės aktų reikėtų siekiant užtikrinti cukraus gamintojus Europos Sąjungoje. Taigi reikalinga ši informacija prieš priimant sprendimą. Dar norėčiau grįžti prie vieno klausimo, ypač kalbant apie paskutinės reformos klausimo pagal komisijos planą. Cukri, cukrinių runkelių gamyba turėtų suma, suma, turėjo sumažėti 6 milijonomis e, tonų, bet sumažėjo tik 2 milijonais tonų. Taigi klausimas, kalbant apie 1,2-1,3 milijonų e, tonų importą. E, referencinės kainos buvo sumažintos, bet iš ties poveikis priešingai. Taigi e, komisijos, iš komisijos pasiūlymų susidarė įspūdis, kad jie buvo visiškai uh, numatymas buvo visiškai neteisingas. Gal būtų galima paaiškinti, kodėl komisijos e, planas buvo toks neteisingas. Juk dabar galima vėl susidurti to, su tokia pačia problema, kaip prognozija gali visiškai nepasiteisinti. Ačiū, Džordžiai. Ponerimas po to Martin Heislin. Aš taip pat norėčiau padėkoti už išsamius pranešimus. Paskutinė reforma, mano manimu, rėmėsi duomenimis, kurie po to pasirodė nepatikimi. Valstybėse gamyba vystėsi kita kryptim, negu buvo prognozuojama. Ir tai reiškia, kad reformoje buvo siekiama visai kitokių rezultatų. Vis dėlto dabar matome, kad cukraus rinka yra didžiulė ir be to visiškai kitaip elgesi vyksta prekyba cukrumi pasaulyje. Pastaruoju metu pasaulyje pasikeitė ir gyventojų mytybos įpročiai. Ir mūsų pramonės valstybėse, kuriuose daug buvo naudojimo cukraus gamybose, tiesiog yra keičiami e, įpročiai, prie kurių labai lietai priprantama. Todėl reikia tikėtis, kad artimiausių metų vėl didės cukraus poreikis, nuočiau AKR valstybės, nors jos ir turėjo prioritetinės sąlygas, vis dėlto nelabai aktyviai dirbo ES cukro rink, cukraus rinkoje, maisto produktų rinkoje. Tai rodo, kad mes pasaulio mastu turėtume atsižvelgti į tai, kad maisto pramonėje ne tik tai užimtume tinkamas pozicijas, bet ir energetikos rinkoje stiprintume savo, savo vaidmenį. Todėl, žvelgdama į jūsų pasisakymus ir siūlymus atsisakyti kvotų, galvočiau, kad reikėtų stiprinti cukraus rinką ir uh, numatyti daugiau galimybių mūsų gamintojams ir ūkininkams. Norėčiau paklausti, kokios galimybės stiprinti ES cukraus rinką, o ne ją silpninti. Ir kaip būtų galima užtikrinti stabilias aukštesnės cukraus kainas. Anksčiau jūs minėjote, kad kainų svyravimas buvo labai didelis ir kartais ūkininkams tenko, teko patirti didžiulių nuostolių, tačiau dabar atrodo tas kainų svyravimas išlieka, tačiau galbūt jis yra naudingas konkurencingumui skatinti. Be to reikėtų pasiūlyti ūkininkams įvairinti savo gamybą, gaminti daugiau uh, vaisių, ir prisiminti, kad anksčiau kai kuriems ūkininkams tiečiau ne, visiškai nebuvo galima patekti į cukrinių runkelių augintojų gretas, o dabar galbūt reikėtų atverti duris ir kitiems augintojams. Ir žinoma, reikėtų siekti, kad nuosų neturėtų cukrų cukrus fabrikai. Pan Martin Hauslik, bardzo proszę. Ja, Ich glaube, bei den Prognosen, die wir gehört haben, äh, könnten wir genauso. Martin Hauslip. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, galėtumėm, klausydamėsi šių prognozių, iš tikrųjų įsivaizduoti lik ir um, žaidimą kortomis ar būrimą iš kortų, nes e, ir anksčiau buvo sakyta, kad bus viskas kaip yra, kad 12 procentų kainos sumažės, tačiau kad e, padidės yra visiškai spekuliatyvus dalykas ir kas apskritai iš to ūkininkams. Ir gal net neklausiu tų klausimų, kuriuos čia reikėtų užduoti, ar apskritai yra prasmės šitiek cukraus perdirbti e, į mūsų maisto produktus, ar reikia mums jau toliau tokios praktikos. Ir turint galvoje klaidingą tokį visiškai vertinimą situacijos rinkoje prieš reformą dar, kaip viskas klostėsi po to, kyla klausimas dėl to, kokios išvados padaromos. Kodėl yra panaikinamos kvotos, kurios iš tikrųjų kūrė stabilumą anksčiau šioje rinkoje. Kokiu pagrindu yra dabar imamasi to eksperimento, kurio baigtis visiškai neaiški nei pramonės sektoriui, nei patiems ūkininkams, jeigu matome, kad um, bendras rinkos organizavimo reglamentas taip pat neišsprendė tos problemos. Uh, Ir panašu, kad e, gaminame e, visiškai netaip, kaip reikėtų, norint prisitaikyti prie pasaulinės rinkos tendencijų. Iš tikrųjų, kvotos, reikia pasakyti, tik e, palengvino situaciją, stabilizavo situaciją. Mes su konditoriais beje esame anksčiau kalbėję ir 2006 metais e, vykdant reformą Buvo apie tos pačius dalykus kalbėta, buvo e, sakyta, jog reikėtų galbūt mažinti gamybą ir e, didinti importą iš kitų šalių. Ir lygiai ta pati sąjunga, ta pati draugija dabar jau argumentuoja, jog reikėtų kaip tik plėsti gamybą ir kad tai prisidėtų prie apsirūpinimo saugumo. Tai kokias išvadas iš to galime padaryti? tada matyt logiška išvada būtų ta, jog liekame prie dabartinės tvarkos. Ir tas, ta sistema leisdavo iš tikrųjų paklausą su pasiūla pakankamai gerai suderinti. Kodėl nedaryti to ir toliau? Man kyla įtarimas, kad visuomet yra taikomi ideologizuoti argumentai apie tai, kad um, laisvos rinkos pastarnaus ūkininkams ir pramonės um, stovas, man atrodo, kad taip visiškai nebus, nes kainos sumažėjimo tikrai nepajus patys vartotojai. Jie mažiausiai tą pajus, pajus nebent pramonė. Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Michel Dantin. Dėkoju. Dabar žodis Michel Dantin. Pan poseł Bouvet, sorry. Oh. Pone Bavar. Oui, euh, je remercie aussi les, les deux intervenants. Taip pat norėčiau prisidėti prie padėkos abiems pranešėjams. Iš ties mūsų diskusija vyksta labai svarbiu laiku ir įdomu e, pasižiūrėti, e, prisiminti tuos laikus, kai uh, šio parlamento nariai kreipėsi į komisiją prašydami atsakyti kai kurios klausimus dėl e, cukraus BRO valdymo. Kalbant apie nuo 2006 iki 2010 metų, daugiau kaip 89 cukraus fabrikai buvo uždaryti, 140 tūkstančių ūkininkų liovėsi auginę runkelius. Šie skaičiai yra svarbus, nes jie atspindi tikrovę, kokia buvo 2006 metų reforma ir tai buvo reforma, kuriai, kuriai pritarė cukraus pramonės atstovai. Taip pat reikėtų prisiminti tai, kad birželio mėnesį Europos parlamentas balsavo ir norėčiau tai priminti, nes tai yra labai svarbu. Mes sakėme, kad pritarėme tam, kad būtų pratestas cukraus BRO nuo 2006 metų iki 2020 metų, kad reikalingos priemonės ginti cukraus pramonę ir kad reikia padidinti konkurencingumą. Ir mes tai aptarėme 2011 metų birželio mėnesį, o dabar rengėme įvairiausius scenarius ir vėl verčiame viską aukštinkojomis, kodėl mes apie tai kalbame. Norėčiau padėkoti ponui Agniu už jo pasisakymą. Norėčiau pasakyti, kad šiandien yra poreikis, kai kurie cukraus fabrikai investavo per daug ir cukraus importas gal ne iš AKR šalių ar mažiausiai išsivyščiusių šalių ar trečiųjų šalių. Aštuoni parlamento nariai prašė paremti Junktinių Amerikos valstijų e, cukrų gaminančią įmonę. įmonę. Ir ponas Agnių užsiminė apie tai. Taigi šios, kai kurie šios pramonės atstovai, būtent tos įmonės atstovai, teigi, kad gali atsirasti netinkama situacija dėl importo, nes gali sumažėti pajėgumai ir uh, ES gali remti tokią situaciją. Tai gali atsitikti dėl ES finansavimo. Mums reikia užtikrinti šios pramonės šakos gyvybingumą ir reikia, kad iki 2020 metų situacija būtų pastovi ir nereikia kurti problemų. Ačiū, Žozijai. Sandra Kalietė. Ačiū, pirmininkė. Lankvija priklauso toms šalims, kurios neteko savo cukraus gamybos reformos metu, mes gavome kompensacijas už tai, kad sustabdėme cukraus gamybą. Aš praėjusį e, pusmetį, kai balsavome už cukraus reformą, aš balsavau prieš. Aš norėjau, kad cukraus gamybos sąlygos liktų vienodos visoms valstybėms. Dabar aš norėčiau paklausti, jeigu būtų išplėstas kvotų režimas, tai kaip kokią naudą turėtų Latvija? Ar mes gautume iš naujo kvotas gamybai? Ačiū, Sandra. Thank you, Chairman, and my apologies. Mariet, aš atsiprašau Atsiprašau, kad neišklausiau pasisakymų. Kalnietė paminėjo tą klausimą, kurį aš norėjau suformuluoti. E, Airijoje neliko cukraus pramonė ir todėl norėčiau paklausti, ar atsakius kvotų būtų galima atstatyti cukraus pramonę. Kaip tai būtų galima padaryti, jeigu būtų išplėstas kvotų režimas iki 20 metų ir kokios nuostatos galiotų toms valstybėms, kurios restruktizavimo laikotarpiu visai neteko e, kvotų. Ir taip pat, kaip atrodo situacija po 2015 metų. Šios diskusija iš tikrųjų labai reikalinga. Po jos reikėtų padaryti išvadą susijusią su cukraus rinkos e, reforma ir turime pagalvoti, kaip cukraus rinka atrodys ateityje. Kita vertus, reikėtų prisiminti diskusiją vykusią Žemės ūkio komitete prieš porą metų. Reikėtų prisiminti, ką sakė tuo metu komisija, ką mes pasakėme, prisiminti, kokie šios diskusijos e, rezultatai atrodo, kad naudos turėjo tik tai didieji cukraus gamintojai. Pavyzdžiui, praėjusiais metais Lenkijoje jų pelnas padidėjo 50 procentų, o kaina mokama už cukrinius runkelius padidėjo tik 10 procentų, o cukraus kaina vartotojams padidėjo 60 procentai. Tais. Ir dabar cukraus kaina Lenkijos vartotojai yra daug didesnė negu Vokietijoje. Kaip galima cukraus rinkoje kalbėti apie kainų derinimą? Jeigu privatus ir pramoniniai vartotojai galėtų nusipirkti cukraus už tą kainą, kuri atspindėtų rinkos sąlygas, tuomet reikėtų pirma išnaudoti visą valstybių narių cukraus gamybos potencialą, ypač tų valstybių cukraus gamybos galimybės, kurios jų neteko cukraus reformos pasiekoje. Mes visada turėsime grįžti į ankstesnę situaciją. Kita vertus, mes visuomet būsime kaltinami dėl to, kokią žalą padarėme ūkininkams vykdydami cukraus reformą. Kokį pateisinimą rasime ūkininkams ir žinoma turime pasimokyti iš praeities pamokų. Bene, grazie viceprezidente Seghereschi. Adesso conclude questo dibattito Michel Danten. Michel, a te la parola. Ačiū, pana vicepirmininkė, dabar Michelis Dantan. O paskui be abejo žodis pranešėjams, kurie galės reaguoti į klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija vyksta iš tikrųjų po viešųjų debatų tuo pačiu klausimu. Reiktų prisiminti 2006 metų situaciją. Tada konstatavome, kad um, išvados buvo padarytos neteisingos ir galbūt nereikėtų vien tik tai remtis skaičiais ar kaltinti patiktų skaičių ir kalbėti apie tai, kaip vienoje ar kitoj šaly buvo. Visur iš tikrųjų kainos cukraus padidėjo. Ir taip pat nereikėtų atpirkimo ožių laikyti pačių gamintojų. Ar tai būtų cukranendrių cukranendrės kaip žaliavą naudojantis gamintojai ar cukrinius runkelius. Imkime Prancūziją, pavyzdžiui. Čia yra kai kurių regionų, kurie priklausomi tiesiog nuo cukrinių runkelių derliaus, nuo tokio cukraus gamybos. Ir ne visada viskas vyksta skaidriai. Pateiksiu pavyzdį per pastarosius kelis mėnesius. Vartotojai, ypač didmeniniai vartotojai, labai smarkiai tą pajuto, kadangi rinkoje nebeliko cukraus. O cukraus fabrikai, fabrikai pateikė tokius skaičius, iš kurių būtų galima padaryti išvadą, jog cukraus rezervuaras yra kaip tik dar daugiau. Taigi akivaizdus prieštaravimas tarp pateikiamų duomenų ir juntamos situacijos rinkoje. Todėl turėtumėm būti labai atsargus kalbėdami apie tendencijas ar raidą šio sektoriaus. Labai svarbu yra įvertinti visus santykius tarpusavio rinkoje, tarp subjektų, reikia užtikrinti tai, kad neliktų monopolijų, kadangi štai jau 15 metų praėjus nuo vidaus rinkos įkūrimo vis dėlto e, skirtumų yra labai nemenkų ES viduje. Ir tas jau taip pat buvo paminėta anksčiau. Per pasarosius 5-6 metus sumažėjo cukrinių runkelių auginimo apimtis ir žaliavinio cukraus gamintojai iš tikrųjų norėjo, kad būtų ir daugiau cukraus importuojama ir tuo pat metu mažino savo pajėgumus, jeigu taip iš tiesų yra, tuomet galima būtų atsižvelgti jų pagėdavimus, bet jeigu taip nėra, tada reikia elgtis atsargiai. Taip Europos parlamentas 2011 metais e, balsavo dėl kai kurių aspektų, kai kuriuos teiginius patvirtino, bet nemanau, kad e, būtų pageidavimas e, keisti visą tai, kas buvo nutarta, nors kai kurias vietas be abejo galima būtų dar apsvarstyti. Ačiū Mišeliai. Diskusija baigiama komisija žodžio tarti nenori, tad žodis e, mūsų ekspertams. Pirmiausia, profesoriui Smith, paskui poniai Joan Noble. Prašom. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę atsakyti į klausimus ir pateikti savo pastabas. Buvo pateikta svarbių pastabų dėl galimybės prognozuoti, taip kaip krištolinis rutulys – Suprantama, ateitis neaiški, visiems visi tai suprantame, bet geriau turėti bent kokią prognozę, nei neturėti jokios. Ir tos prielaidas, pada, kurias padarėme ir kaip mes, kaip mes jas padarėme, tai yra pagrįsta mūsų ataskaita, ji yra pateikta prie literatūros sąrašo yra tam tikras modelis, kuris yra taikomas specialiai BŽUP reformoms, jis yra pagrystas, tačiau pritariu Jums, kad tikrovė yra sudėtingesnė nei modeliai. Norėčiau paminėti dar keletą atliktų tyrimų. Tų tyrimų rezultatai iš esmės panašus ir tai mokslininkams svarbus duomenys, o mūsų pasirinkti scenarijai yra pagrįsti ne mano politiniais motyvais, bet logika. Tai yra tie scenarijai, kurių galima tikėtis. Šiuose tyrimuose yra pateikti scenarijai ir, ir pasaulio priekybos organizacija ir duomenį, priekybos, pasaulio priekybos organizacija ir liberalizavimas yra svarbios tendencijos, į kurias reikia atsižvelgti. Ir mokslininkai atsižvelgia į tas pagrindinės prielaidas, liberalizavimo tendencija vyksta ne tik dėl ideologinių, bet ir ekonominių ekonometrinių priežasčių, nes kuo labiau liberalizuojama rinka, tuo e, labiau padidėja gerbovis. Bet e, ne apie visas grupės tai būtų galima pasakyti. Taigi tiek norėjau pasakyti apie tą modelį, kurį taikėme. Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra daug neiškių veiksnių, ne cukraus pramonės rytyje, tai ir kviečių kaina, ir degalų kaina. Taigi dar viena rekomendacija būtų atlikti jautrumo analizę ir išanalizuoti, prognozuoti, kas gali įvykti. Tačiau yra tokių dalykų, kurie yra neprognozuojami, bet mes matome tam tikras tendencijas. Mes modeliuojame jas Bet jeigu nutinka didelės nelaimės, tokios kaip potviniai, arba atsiranda sausros, tuomet visos mūsų prognozijas sugriūna ir tokiais atvejais modelis jau nebetenka prasmės. Taigi tas modelis yra tik priemonė, per daug iš jos tikėtis neverta, tačiau tai yra geriau nei nieko. Taigi, tai ta ekstrapolacija iki 2020 yra visada sudėtinga. Dar norėčiau šį beitą pridurti dėl tos diskusijos, kuri vyko dėl apsirūpinimo maistu, dėl maisto saugumo. ne visai sutinku, kad geriausia būtų pagaminti pakankamai, pasigaminti pakankamai cukraus ar kitų maisto produktų patiems, tačiau yra tam tikras prieštaravimas atsižvelgiant į liberalizavimo procesą, nes kalbant apie liberalizavimą labai svarbu kalbėti apie optimalią gamybos vietą. Ir tai yra priklauso ir nuo jūsų pasirinkimo, ir nuo politinės situacijos. Norėčiau pritarti tiems, kurie minėjo tai, kad kvotų sistema stabilizuoja gamybą ir kainas. Tai tiesa. Visa tai priklauso nuo jūsų politinio požiūrio, jeigu nutarsite palikti tokią sistemą, ar nutarsite daugiau eiti pasaulio priekybos organizacijos numatytą kryptimį, nes tuo met bus daugiau privalumų, kalbant apie pasaulio ekonomiką. Bet taip pat reikia žinoti, kad pasaulio ekonomiką galima pagerinti, bet e, bus ir neigiamų pusių. O nukentės pirmiausia AKR ir mažiausiai išsivyščiusios šalis, nes e, jos turės sumokėti. Yra priekybos susitarimų su šiomis šalimis, bet aš nesu įsitikinęs, kad į, toms šalims bus naudos iš tų prekybos susitarimų, nes toms šalims reikės sukurti savo pramonę, savo ekonomiką stiprinti. Taigi dėl to nesu įsitikinęs. Kai dėl cukrinių runkelio augintojų, manau, kad dabartinė situacija yra bent jau, yra pelninga bent jau Niderlanduose. Niderlanduose ūkininkai norėtų, kad kvotų sistema išliktų, nes tai yra geras, stabilus pajamų šaltinis, kalbant apie tuos ūkininkus, kurie um, savo ūkiuose ar didžiojoje ūkio dalyje augina cukrinius runkelius. Aš ne, nelabai daug pasisakymų girdėjau dėl cukraus perdirbimo įmonių, tik girdėjau sakant, kad cukraus kaina yra tokia didelė, kad fabrikai jau svarsto, kad reikėtų cukrų gaminti ne ES šalyse, bet taip pat buvo išsakyta nuomonė, kad reikia pastovaus cukraus tiekimo ir saugaus cukraus tiekimo, kad nebūtų skandalų šioje srityje. Taigi pasitikima labiau ES gamintojais nei gamintojais kitose šalyse. Na, nesu įsitikinęs, ką visą tai reiškia ir kokios pagrystos ir jūs užsakytos priežastys. Tyrimo to klausimu nesu atlikęs, bet Tiesiog girdėjau tokias nuomonės, girdėjau nuomonę ir dėl cukraus suvartojimo. Manyčiau, kad dabartinė tendencija, e, kalbant apie nutukimą, dėl nutukimo bent jau e, va, Europos vakarų valstybėse, nesu įsitikinęs apie e, rytinės valstybės narės, bet cukraus vartojimas sumažės. Žinome tai, kad cukraus paklausos paklausą modeliuoti yra daug lengviau nei modeliuoti gamybą, nes matome, kad didėja klimato kaita ir dėl to gamyba nėra tokia stabili, kaip buvo anksčiau. Kol kas norėčiau Nu, pateikti tik šias išvadas, taigi ačiū Jums už nuomonę. Dėkuoju. Ačiū profesoriui Smith. Dabar Žan e, Nobel. Ačiū pirmininkė. Europai reikalinga konkurencinga, tvirta cukraus pramonė, kad ji galėtų konkuruoti pasaulio mastu ir taip pat reikėtų patenkinti suvartojimo poreikius, tai 16,64 milijonai tonų. Taigi, ta pramonė turėtų būti ir tvirta, ir konkurencinga. Ir kita vertus, mes, ES yra antroji pagal dydį suvartojimo, suvartojimo regionas. Taigi konkurencinga pramonė yra labai svarbus aspektas. Žinoma, reikia plėtoti vietos gamybą, tačiau tą vietos gamybą reikėtų skatinti konkurenciją. Maisto pramoniai taip pat reikalinga cukraus gamyba, kad būtų galima patenkinti gamybos poreikius. Tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti apie cukraus kainas, jeigu kalbėtume apie labai konsoliduotą cukraus pramonę. Ir tol, kol yra konkurencija, tol problemų tarsi ir neiškyla. Svarbu, kad cukraus kaina nedidėtų vartotojams, tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti ir apie ūkininkus, jeigu apskritai pradėtų mažėti pasaulio rinkos kainą. Kita vertus, reikėtų pagalvoti ir apie tos ūkininkus, kurie norėtų ateiti arba grįžti į cukraus rinką, turiuomenėje valstybės kaip Latvija ir Airija. Šiuo metu rinka yra e, nusistovėjusi ir nauji rinkos veikėjai turėtų būti taip pat konkurencingi ir ta ES rinka turėtų išlikti konkurencinga ir pasaulio mastu. Todėl labai svarbu neišderinti dabartinės cukraus rinkos. Aš nesakiau, kad Bulgarijoje nebuvo cukraus pramonės, tačiau aš norėjau pasakyti, kad uh, Bulgarija atsisakė cukrinių runkelių kvotos ir e, gavo galimybę perdirbti cukrų arba rafin, gaminti rafinuotą cukrų. Kalbant apie apsirūpinimą maisto produktais, reikėtų pripažinti, kad reikalinga labai e, tvirta cukrinių runkelių pramonė arba reikėtų užsitikrinti cukrinių e, E, nendrių stabilų importą. Ir žinoma, reikia sudaryti sąlygas konkurencijai rinkai. Aš norėčiau pasakyti, kad jūs galėtumėte gauti ir mano pilną pasisakymo tekstą dokumentuose yra nurodyta nuoroda, kuris galėtumėte rasti mano pranešimą internete. Dėkoju visiems už dėmesį. Tikiuosi, kad mano pasakymas bus naudingas diskusijai. Dėkoju už e, galimybę padiskutuoti šiais klausimais, taip pat išklausyti komisijos labai aiškę nuomonę. Dabar pereisime prie kito svarbaus darbo tvarkės klausimo. Praėjusiame komiteto posėdyje pradėjome diskusiją dėl tiesioginių išmokų, vadovaudamiesi kolegos parengtų pranešimų. Dabar turėtume pakalbėti apie bendrą rinkos organizavimą žemės ūkio produktų srityje. Mes gavome 435 pakeitimų siūlymus dėl Mišelio pranešimo, o be to yra pateikta ir papildomai įvairiausių pakeitimų siūlymų, o dabar turime jų iš viso virš tūkstančio. Aš tikiuosi, kad pakaks diskusijos, kuri truks vieną valandą, tačiau jeigu vienos valandos nepakaks, tai gal 15 minučių galėsime nugvelbti nuo koordinatorių posėdžio laiko. Esu dyba. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš tik labai trumpai, kad liktų daugiau laiko diskusijai. 2200 pakeitimų yra pateikta dėl komisijos pasiūlymo, dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo. Kai kas dubliuotai pateikta, kai kas netgi tris kartus e, buvo pasiūlyta, e, kai ką aš pats panašiai jau keičiau. Ir tiesa, ne visi kolegos siūlo tą patį, o norint rasti kompromisą ir pateikti bendrą komiteto poziciją, turime ir pasigilinti į tai, kas buvo išsakyta raštu ir pasiūlyta, ir taip pat išklausyti tų kolegų, kurie norės žodžiu gal ką nors pakeisti. Ką turėtumėm aptarti, tai yra gamintojų organizacijos svarbiausia, jų veiklos organizavimas o taip pat reikėtų kelti klausimą dėl galios tokių gamintojų organizacijų. Ar tai būtų kooperatyvai tam tikri, ar, turėtų, ar subjektai turintys realių galių e, savo klientų atžvilgių, ar stambus perpardavėjai tai galbūt galėtų būti. Turime nuspręsti, ar mes palankiai į tą tendenciją žiūrime, ar norime rasti kokį aukso viduriuką, kokį kelią renkamės. Ačiū už trumpą pasisakymą Mišeliui. Ir dabar pradedame diskusijas. Kol kas nėra dar išsamaus kalbėtojų sąrašo. Pirmiausia, ponė Pereš, o paskui visi kiti kelkite rankas, jeigu norite pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponui Dantenui už jo pranešimą parengtą. Aš, kaip savo frakcijos šešėlinė pranešėja, galiu pasakyti, jog esu mielai pasirengusi konstruktyviai su juo padirbėti, tačiau reikia turėti galvoje, kad laiko neliko daug iki kito mūsų balsavimo, dėl to labai svarbu yra sutarti dėl darbo metodikos aiškios tam, kad lankščiai galėtumėm į daugą reaguoti, aptarti įvairias mums rūpimas temas ir nekartosiu visų siūlomų pakeitimų. Net neįmanoma būtų to padaryti, tiesiog peržvelgsiu trumpai. Kai kuriuose srityse kompromisą rasti bus įmanoma ir reikės jo ieškoti, bet kartais to padaryti nebus galima. Tada reikės priimti konkretų sprendimą. Pavyzdžiui, gaminimo dėl gaminimo prailginimo terminų ir panašiai. Panašiai yra su cukrus kvotomis ir parama pagal maisto produktų programą, tiekimo programą. O be abejo, taip pat nereiktų pamiršti ir gamintų organizacijų klausimų. Kaip jau minėjau, daug yra pateikta pasiūlymų, dėl pakeitimų tekste ir reikės į viską pasigilinti ir žiūrėti, ką gali nuspręsti šis komitetas ir ko ne. Taip pat dar reikės grįžti ir prie pirminio teksto, kadangi tai yra pasiūlymo pagrindas, kuriuo siekiama vieningos sistemos, bendros sistemos, tačiau aišku, komisijai reikia ir atitinkamų priemonių turėti, mechanizmų, kad galėtų reaguoti. Nekartosiu viso to, kas buvo minėta diskusijų, ankstesnių mūsų diskusijų metu dėl šio pranešimo. Tiesiog noriu pareikšti pranešėjai, jog mielai, kaip šešėlinė pranešėja, esu pasirengusi su juo bendradarbiauti, susėsti prie vieno stalo, kelti tos pačius klausimus. Aš esu socialistė iš, iš Ispanijos, socialdemokratė iš Ispanijos ir man aišku rūpi tam tikra klausimų sritis, bet reikia būtinai peržvelgti ir susidariusią padėtį visose frakcijose ir ieškoti daugumos tam, kad pranešėjas be abejo žinotų, kokia yra padėtis. Na, kaip jau sakiau, aš mielai pasirengusi bendradarbiauti su ponu Dantenu ir tikiuosi gero rezultato. Ačiū. Ir ačiū dabar žodis Britai Reimers, o paskui vicepirmininkas buvė kalbės. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti sekretoriatui už tą milžinišką darbą, kiek reikėjo čia surušiuoti, išversti, sudėlioti į lenteles, išdėstyti, kad apskritai žinotumėm, e, nuo ko darbus pradėti mums. Taigi ačiū už tai. Be abejo, Visi žinojome, kad e, pakeitimų bus sulaukta labai daug, štai juos ir visus turime prieš akis. Temos irgi užgriebė labai plačiai, labai skirtingos, e, tad turime bendradarbiauti, nors laiko nedaug ir, ir posėdžių numatyta nedaug, turime patys padirbėti kartu su pranešėjų, taip pat su mūsų asistentais, tam, kad apskritai išbaigtumėm savo koncepciją, kad, kad ji turėtų kokiu nors bendrų sąlyčio taškų, kad dėrėtų viskas su esamais kitais teisės aktais, juk negalime, pavyzdžiui, nekreipti dėmesio visiškai konkurencingumo srities teisės aktus galiojančius Europos Sąjungoje. Taigi turime apsidrausti dėl to, turime viską taip suformuluoti, kad būtų um, įmanoma tai įgyvendinti. Tad, manau, darbo tikrai visas kalnas prieš mus ir um, aš lygiai taip pat esu pasirengusi gerai padirbėti, kad e, sparčiai pasiektumėm gerą rezultatą. Molto bene, grazie Brita. Jose Bove, poi Giancarlo Scott. Ačiū Brita, Jose Boven. Kaip teigė Mišelis Dantanas, mes tengiamės reaguoti į kai kuriuos iš tų klausimų. Taigi dabar labai svarbu, kad Dantano pranešime padarytas labai didelis darbas ir, ir vertimai, ir kiti pranešimai, kuriuos analizuojame tie patys klausimai. Taigi labai svarbu, kad BRO e reforma yra mūsų darbo parlamente per paskutinius trejus metus sudėtinė dalis ir svarbu, kaip sustiprinti žemės ūkio gamintojų organizacijas. Manyčiau, kad tai yra labai svarbu, mes tai jau aptarėme ir anksčiau, kai kalbėjome apie pieno sektorių, šiandien, kai kalbėjome apie cukraus sektorių. Labai svarbu pripažinti gamintojų organizacijas ir asociacijas ir tai turime padaryti, kalbėdami apie BRO visose sektoriuose nes formuluotės turi būti tokios, kad tai tie sektoriai turi dominuojančią poziciją, bet nederybose. Manyčiau, kad turi būti formuluotės parengtos taip, kad pakeitimai būtų prasmingi. Reikėtų prisiminti ir reformos tikslą. Ūkininkai turi turėti gauti pajamas parduodami savo produkciją rinkoje ir mums reikia atsižvelgti į jų gamybos sąnaudas. Manau, kad tai turi būti privaloma, mums reikia įtraukti galimybę dėrėtis iš naujo dėl kainų, kad mūsų neapkaltintų konkurencijos kraipimo, Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie BRO reformą dėl susitarimų. Reikia, kad konkurencija netrukdytų pasirinkimui ir norėčiau padėkoti ponui Dantanui už šį atliktą darbą. Ačiū žodžiai Žonkarlo Skotan. Kolega Dantenkis, žodžiai, sicuramente, not. Ačiū, ponai Dantanai. Iš ties atliktas puikus darbas. Norėčiau paminėti kai kuriuos svarbius klausimus. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę e, ponas Garcija Perez pateikė labai svarbų pranešimą, e, kalbant apie planavimą, apimtis. Tais klausimais mes nepasikė susitarimo dėl kai kurių problemų taryboje, tačiau svarbu buvo vien jau tai, kad ta tema buvo darbo tvarkėje. Dar labai svarbu stiprinti profsąjungas, ūkininkų organizacijas, gamintojų organizacijas. Ponas Dantan atliko puikų darbą, todėl turėtume jam pritarti jį paremti. Italijoje situacija kitokia nei kitose valstybėse narėse, nes veikia dideli konsorciumai, kurie saugo tam tikrus produktus. Ir Italijos įstatymai galėtų būti geras pavyzdys, kaip saugoti tam tikrus produktus kitose valstybėse narėse. Tačiau reikia atsižvelgti ir į skirtingą situaciją valstybėse narėse. Praėjusią savaitę komisijos narys pateikė gerų pastabų dėl sudinimo teisių. Mes pritarėme tam, nes tai leidžia apginti gamintojų interesus ir jų pajamas. Tačiau susidomėjimo laukiame, kaip bus pasielgta su vynuogynais tam tikromis jų teritorijomis. Ačiū Žan Karlui. Toliau ponė Gran Garcia. Karlos Santos dabar. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pritarti kalbėjusiems prieš mane, norėčiau padėkoti ponui Dantanui už puikų darbą. Taip pat dėkoju sekretoriatui, kad tai palengvino mūsų darbą, nes pateikta daug pasiūlymų dėl pakeitimų. Norėčiau pabrėžti tai, kad e, pono Dantano filosofija yra tinkama ir mums reikia dėti didelės pastangas, kad galėtume parengti būsimą architektūrą. Taigi pritarėme šiam pranešimui, nors yra klausimų, kuriuos reikėtų aptarti. Yra pateikta pakeitimų ir dėl pieno ir cukraus sektorių ir ką tik diskutavome apie cukraus klausimus, bet reikia atsižvelgti ir į kitus aspektus, į nacionalinės ypatybės, į kurias reikia atsižvelgti, nes mums reikalinga tokia reforma, kuri būtų naudinga visai ES, o ne vienai ir kitai valstybei nariai. Kalbant apie pieno sektorių, tai yra tokia galimybė, kurios negalima prarasti. Dabar situacija prastėja bent jau mano šalyje ir kitose valstybėse narėse. Matome, kaip bankrutuoja ūkiai, taigi mums reikia parengti kitą modelį. Tokį modelį, kurį galima taikyti nuo 2003 iki 2015, taigi mums yra puikia galimybė ištaisyti situaciją. Gal galima būtų padaryti dar daugiau, nei pranešėjas siūlo. Aš suprantu, kad siūlote įvesti kon, kai kurios kontrolės aspektus ar papildomą reglamentavimą kai kuriems sektoriams, bet aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad savo frakcijos vardu pritariu, frakcijos vardu pritariu tam kas buvo pasakyta. Tačiau siūlyčiau padaryti dar daugiau ir esu pasirengęs dirbti su pranešėju, kad e, BRO būtų tinkamai vykdoma. Ačiū. Ačiū. Norėčiau padėkoti ponai Dantanai ir visoms tarnyboms, kurios prisidėjo prie šio darbo. Žinau, kad Ponas Dantanas žino, kad pritarėme jam, pateikėme 150 pakeitimų, tai yra tik nedideli pakeitimai, e, tačiau esame pasirengę tartis, dėrėti, siekti kompromiso, nes tai yra pats svarbiausias dalykas. Šiandien norėčiau paminėti tik vieną dalyką. Gerai, kad yra tokia valstybių narių platforma dėl plantacijų. Komisijos narys Čiolos kalbėjo kad apie šias teises, tačiau reikėtų atskirti geografinės teritorijas DPO ir manyčiau, kad turėtume laikyti savo pozicijos tai reiškia išlaikyti tą sistemą, kurią turime ir ją dar išplėsti. Tai yra ypač svarbu vyno, vynininkystės sektoriuje. Neseniai ir jo dalyvau prekybos smūgėje ir bendravau su daugiau kaip 40 žmonių, kurie klausė manęs apie tas planting rights sodinimo teises ir apie tai, apie ką ponas Čiološ kalbėjo praėjusią savaitę. Taigi labai svarbu, kad būtų toks pakeitimas, kuriame atsispindėtų mūsų, mūsų pozicija, nes tai yra labai svarbu sektoriui. Dėkuoju kolegijai Rans Garcia. Atrodo, kad paskutinėje ministrų taryboje buvo išreikšta prieštaringų nuomonė. Kipro atstovas kalbėjo, kad nereikėtų jokio rinkos liberalizavimo, tačiau kiti ministrai pasisakė, kad reikėtų siekti papildomo reguliavimo ir dėl to galėtų kilti didelis sumaištis vynogių augintojų tarpe. Ir todėl reikėtų konkrečiai suformuluoti parlamento poziciją, pasakant, kad mes nenorime liberalizuoti rinkos, nenumatant jokio papildomo reguliavimo. Kita vertus, reikėtų pasakyti, kad reikia palikti tokį reglamentavimą, kuris papildomai nekainuotų. Norėčiau padėkoti sekretoriatui ir kolegai Dantan už nuveiktą darbą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad turime būti pasirengę diskusijom ir dialogui. Ir kad pavyktų kuo geriau sureguliuoti rinką norėčiau paminėti tris dalykus, kurie labai svarbus Bulgarijai. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pritariu pranešėjui, tačiau kita vertus norėčiau paminėti tuos tris svarbiausius Bulgarijai sektorius. Visų pirma, tai yra vynogininkystė Čia šioje srityje mes pasisakome prieš liberalizavimą po 2015 metų. Buvo išsakyti argumentai už ir prieš šiuos pasikeitimus, Tačiau mūsų manimų reikėtų ir toliau reikėtų ginti atskirų regionų tapatubą, tamatumą ir nepažeisti gamintojų interesų. Kita vertus reikėtų apsaugoti nu, bitininkystės sektorių. Bulgarijos bitininkai puikiai žino, kokios problemos kyla ir kokių sprendimų reikėtų ieškoti. Reikėtų atsižvelgti į šito sektoriaus specifiką. Taigi šito sektoriaus atstovai turėtų būti įtraukti į E, paramos schemas ir turėtų gauti paramą nemažesnė kaip 50 procentų. Ir trečia, cukraus sektorius. Darbo grupėje išgirdome įvairiausių nuomonių šiuo klausimu. Bulgarijoje situacija štai kokia. Mes išsaugome tik tai cukraus perdirbėjus, kurie perdirba uh, nendrių cukrų ir mūsų cukraus poreikis dažnai nėra visiškai patenkinamas, nors mes turime pakankamai daug cukraus gamybos e, potencialo. Labai svarbu, kad būtų vienodai vertinami ūkininkai ir kad būtų atsižvelgiama ir į vidaus rinką, ir į globalią, globalią rinką. Prezidentė Sikerieski, Martin. Ja, <clears throat> ich glaube, bei diesem Bericht und bei... Martinas Hoislingas dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad kalbant apie šį pranešimą, pono Dantam pranešimą, reikia pasakyti, kad tai yra esminis lūžo taškas bendro žemės ūkio e, produktų rinkos e, srityje, nes dabar kyla klausimas dėl to, ar mes norime toliau tęsti esamą praktiką, ar vis dėlto reformos metu stengsime stiprinti vis labiau gamintojų organizacijų gale, galės. Dėl to buvo pateikta daug įvairių pakeitimų ir mano manimų gamintojų organizacijos turėtų atsidurti dėmesio centre ir vėl kils klausimas iš tiesų, ar pasieksime ką nors tais pakeitimais ar ne, ar tiesiog um, ūkininkai galės susėsti prie bendro stalo, bet neturės realių galių um, tartis. Turėtumėm pasiekti būtent tai kad jie būtų įtraukiami į sprendimų prieimimo procesus ir galėtų um, prisidėti prie situacijos rinkoje formavimo. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas dėl liberalizavimo vynininkystės sektoriuje, taip pat cukraus e, pramonėje. Čia parlamento įsivaizdavimas labai skiriasi nuo komisijos pasiūlymų, nes mes manome, kad e, kai kurios e, priemonės turi prasmės, turėtų būti taikomos ir toliau. Kiltų klausimas nebent gal dėl pieno sektoriaus, kodėl čia taip smarkiai yra pasiduodama liberalizavimo tendencijai ir kodėl mes tą leidžiame, nes būtent čia galime susilaukti labai neigiamų pasiekmių ūkininkams. Tad kodėl pranešėjas apie tai nekalba? Mes, pavyzdžiui, savo ruoštų esam pateikę pasiūlymo pakeitimą, kur būtų pasakoma, jog jeigu gaminto organizacijos negali daryti lemiamos įtakos e, rinkai, tada e, kvotų sistemą ir toliau reikėtų išlaikyti. Aš manau, kad e, pieno sektorių tikrai reikia būtinai minėti, nes krizė yra didžiulė. Pieno gamintojų kainos dabar yra 30 euro centų ir dirbama tikrai nepelningai. Todėl reiktų pagalvoti apie būdus ir ateityje kontroliuoti šią rinką. Ačiū. Ačiū Martinai. Ir dabar žodis ponui Mirkievskui, mūsų vicepirmininkui, paskui Martinės. Ačiū pirmininkė. Jest podstawą reformy. Przecież chodzi nam o to, aby rolnicy osiągali dochody z produkcji, Žemės ūkis yra mums pats svarbiausias dalykas, mūsų akimis vertinant, svarbiausias dalykas. Ir ūkininkai turėtų galėti išgyventi e, dėl to, kad augina tam tikrus. M, dėl to, kad užsima kokią nors veiklą, ne dėl to jie turėtų um, e, išgyventi, kad gauna Europos komisijos e, išmokas. Taip turėtų būti. Uh, gerai yra, kad tam tikros e, išmokų schemos egzistuoja, tačiau tai nėra ta parama, kurios iš tiesų reikia ūkininkams. Nors e, kai kuriais atvejais jie e, tik dėl to ir gali išsilaikyti. Taigi reikia keisti pačią sistemą. Reikia stiprinti rinkos pačios vaidmenį. Ir nereikėtų baimintis kai kurių ir protek protekcionistinių priemonių, tik jos turėtų būti labai skaidrios, aiškios ir jomis turėtų būti atsižvelgiama į specifinį žemės ūkio sektorių, į specifinius jo ypatumus. Sutinkame su tais, kurie minėjo, jog reikėtų stiprinti gamintojų organizacijų rolę nes būtent jos galėtų sustiprinti ir ūkininkų pozicijas tiekimo grandinėje. O taip pat manau, kad reikėtų būti ryštingesniems, drąsesniems ir kalbėti daugiau apie pačią rinką, o nebūtinai apie su ekologija siejamus žemės ūkio aspektus, apie aplinkosaugos aspektus. Tai yra tuos dalykus, kurie nėra tiesiogiai susiję su reikalo esme. Turėtumėm grįžti prie tų priemonių ir reformų, kurios pasiteisino praeitie, kurios buvo sėkmingos ir taip pat be abejo turime pasimokyti iš praeities klaidų. Štai daug kalbėjome šiandien apie cukraus sektoriaus reformas. Ir turime užtikrinti, kad liktų pakankamai laiko teikti pakeitimus ir dėl šio sektoriaus. Ačiū. Toliau Merit McGuinness. Um, struck, uh, by... Ačiū pirmininkė. Pono Bovei pastaba man padarė įspūdį. Iš ties tai yra labai svarbus pranešimas rinko, bendram rinkos organizavimui. Kalbame, kad reikalinga atsižvelgti į ūkininkų patiriamas išlaidas, bet tiesioginės išmokos taip pat e, neturėtų būti pagrindinis pajamų šaltinis, nes 70-80 pajamų yra iš tiesioginių išmokų ir to nepakanka, kad ūkininkai užsitikrintų pajamas. Taigi tai reikėtų susijęti su tiesioginių išmokų reforma, kuri yra vykdoma. Konkurencijos klausimas yra labai svarbus, Mišelės puikiai padirbėjo tuo klausimu. Manau, kad reikėtų labai atidžiai stebėti darbą komisijoje. Suprantu, kad šią savaitę vyks labai svarbus posėdis su aukšto lygio grupe dėl maisto tiekimo grandinės ir bus analizuojamas šis teisingumo klausimas, bus analizuojamos teisingų kainų ūkininkams klausimas. Na, galbūt ir bus rezultatas, o galbūt ir ne. Kitas klausimas yra susijęs su gamintojų organizacijomis ir tarpšakinėmis organizacijomis. Skirtingose valstybėse narėse yra tam tikrų skirtumų ir šiame pranešime reikėtų į tai atsižvelgti, nes vienose valstybėse narėse yra labai stiprios gamintojų ir tarpšakinės organizacijos, o kitose sunkiai suvokiama savoka. Taigi mums reikia užtikrinti, kad balz, balsuosime už BRO, tai yra bendra rinkos organizavimo, rinkos organizavimą skirta kai kurioms valstybėms narėms. Yra problemų pieno rinkoje, kai kurie kolegos jas minėjo ir tai susijęs su dabartiniu kvotų režimu. Ir manyčiau, kad yra kai kuriuose valstybėse problemų susijusių su kvotų režimu, kai kur galbūt tas režimas stagnuoja ir poveikis nėra netinkamas, būtent todėl buvo kalbama apie palaipsnį kvotų panaikinimą komitete. Ir mano pozicija dėl cukraus jau buvo išsakyta, dvi valstybės narės jau net, neturi cukraus pramonės ir nenorėtų, kad joms nebūtų galima ateityje dalyvauti šiame režime. Reikėtų išanalizuoti tiesioginių išmokų skaičius. Ši reforma turėtų būti bendro rinkos organizavimo reforma. Mums reikėtų užtikrinti, kad būtų mažiau biurokratijos, geresnės kainos, taigi norėtume prie to prisidėti. Ačiū. Ačiū už pastabas. Dabar ponia Garcijas, ponas Garcija Perės norėtų grįžti dar pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Albertas, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu diskutuoti šiuo klausimu. Aš su kolege iš Ispanijos dirbu uh, didžiojoje frakcijoje, kurie dirba 26 valstybių atstovai ir savo frakcijoje mes labai dažnai sunkiai pasiekime kompromisus. Kai pasieksime sutarimą frakcijose, manau, galėsime priimti tinkamiausią sprendimą. Kaip ten bebūtų, mūsų frakcija yra palankiai nusiteikusi ir tikiuosi, kad mes rasime būdą kompromisui. Kalbant apie vyną ir cukrų, manau, reikėtų prisiminti, kad dėl to išreiškime įvairiausių nuomonių, tačiau dauguma pasisako už tai, kad reikėtų išsaugoti ankstesnę sistemą, kitaip sakant, ją pratesti. Reikėtų rasti tinkamą pusiausvyrą tarp rinkos ir rinkos bendro organizavimo žvelgiant mm, į ateitį taip, kad nauda būtų matoma mūsų ūkininkams. Dėl pieno reikėjo diskutuoti vėliau pakankamai išsamei, tačiau dabar reikėtų pripažinti, kad sprendimo nepriims uh, gamintojų organizacijos. Manau, kad problemos vis dėlto yra sprendžiamos kitame lygmeje, lyg, lyg, lygyje. Pavyzdžiui, kadangi yra susidarę kooperatyvai, kurie negali nulemti kainų. Ir kainos turėtų būti nustatinėjamos daug žemesnėme lygyje. Taigi mums reikėtų numatyti atsaką dėl privalomų mokėjimo terminų. Anksčiau buvo mokama po 24 dienų, o po to jau buvo leidžiama sumokėti už gaminius po 50-60 dienų. Taigi gamintojas dažniausiai sumoka tą kainą pats. Aš pats esu vieno kooperatyvo narys ir susiduriu su tais klausimais kasdien. Kai kaina nukrenta, tuomet uh, užsakovas nepriima viso kiekio, o kai kaina yra didesnė, tada jisai jau priima bet kokį tiekiamą kiekį. Taigi pieno gamintojams mes turime siekti kuo geresnio rezultato. Taip pat reikėtų rasti atsakymą į klausimą susijusi su spekulacijomis žemės ūkio sektoriuje. Ateityje daug daugiau spekulacijų nacionalinių kapitalų bus negu praeitie. Ir todėl mes turėtume pagalvoti, kaip kovoti su tomis spekulacijomis. O šiaip aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad mes kartu su pranešėju galėsime siekti bendros naudos mūsų ūkininkams. Ačiū Albertui ir dabar vieną minutę įračiai dar. Ačiū, pirmininkė. Tik tokį klausimą turiu reaguodama į kolegų pasisakymus dėl pieno sektoriaus. Iš tiesų, situacija dabar pieno gamintojų yra nerima kelianti ir būtinai turėsime reaguoti dėl to garsiojo pieno paketo. Reikia siekti rezultatų, todėl Kol kas, manau, reikėtų tiesiog nuspręsti daugiau koordinatorių posėdžių šaukti, kurių metu būtų galima pagalvoti apie tai, ar nesiimti kokios nors atitinkamos mūsų komiteto iniciatyvos. Ačiū ir ačiū. Būtinai per koordinatorių posėdį tą klausimą panagrinėsime ir dabar Andrew Perrick. Ir paskui klasas. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti Mišeliui Dantanui. Lygiai taip pat prisijungiu ir prie pagiro žodžių sekretoriatui. Jau kiti prieš mane kalbėjo kolegos daug ką paminėjo, tad aš kalbėsiu tik apie pieno sektorių. Pieno paketų iš tikrųjų nebuvo išspręstas reglamentavimo klausimas ir dėl to aspekto, kaip kiekius tam tikrus numatyti, kaip tai integruoti į, į, į paketą, irgi neaišku. Kiti kolegos minėjo taip pat ir sodinimo teisės. Čia reikia siekti plataus masto paramos negalima taip kaip vyno sektoriuje tiesiog šį beitą pareformuoti, šį beitą nuspręsti ir tiek. Reikia labai aiškių nuorodų dėl to, kur link žengėme. Reikia sulaukti tų nuorodų taip pat ir iš pirmininkaujančio Kipro. Ir trečia, krizių valdymo priemonės. Turim būti žymiai ryštingesni pranešime viskas suformuluota pernelyg aptakiai. Tik pasakyta, kad reikia konkrečių krizių valdymo mechanizmų, bet aš nesu tikras, ar mes iš tiesų sugebėtumėm reaguoti į rimtą susidariusią krizę. Ačiū, Erikai. Klasas. Pone Klas, ačiū, pone pirmininkė. Ačiū taip pat ir Mišeliui Dantanui už jo pranešimą, kurį jis rengė. E, taip pat be abejo reikia turėti galvoje ir daugybę pakeitimų, kurių buvo sulaukta. Dabar kyla klausimas, ką su jais daryti, nes ne tik temų spektras labai platus, bet, e, kaip ir minėjo kiti, kaip sakė Albertas Desas, frakcijos skirtingai vertina tuos pačius dalykus. Nes reikia žiūrėti į Europą, aišku, ir į visą jos teritoriją, į pietus, į šiaurę, į vakarus, į rytus. Čia irgi skirtingos praktikos yra palaikomos. Dėl vyno. Nemanau, kad jis sudaro paketo esmę, kad šis sektorius sudaro paketo esmę, bet kolegai Danta pasakyčiau, kad kas man labiausiai kliuvo e, ir dėl ko aš teikiau pakeitimus, yra tai, kad manau, jog šiuo dokumentu nema, nesiūloma yra visko perrašyti iš naujo, visko sureglamentuoti iš naujo. Kai kurie kolegos ir vėl iš senojo reglamento nori matyti tos pačius straipsnius tekste vyno sektoriaus atžvilgiu. Bet iš tiesų jau išsamei tuo klausimu esame diskutavę, viską aptarę ir galbūt ir palikime tai nuo šaly. Lygiai taip pat mes dabar juk iš naujo e, administracinių procedūrų neaptarinėjame ir net nereikėtų ir pradėti to daryti. Kai kas jau minėjo štai sodinimo teisės vyno vynininkysės sektoriuje. Bet ir čia, ponė pirmininkė, ta pati problema yra aukšto lygio grupėje jau pateikta tokių pamastymų tą linkme, kad ir čia nėra pasiektas pats geriausias rezultatas, kad galima siekti dar patobulinių, bet tai yra savarankiška užduotis ir dėl to raginčiau visus, kaip ir des pranešimo atveju, pasakyti tiesiog, kad auginimo teisės išlieka vienininkystės sektoriuje, o kas vyksta toliau yra jau savarankiška užduotis. Mes tiesiog gavome štai tam tikrą pasiūlymą, kurį teikia valstybės narys ir dabar nebeplėskime jo dar toliau, apsiribokime tiesiog žemės ūkio sektoriaus reformą ir tikiuosi, kad pavyks konstruktyviai padirbėti. Dėkoju. Bene, grazie. Um, adesso sentirei. Ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, o po to grįšime prie pranešėjų išvadų. Bet pirmiausiai, sakyčiau, nepergyvenkime, iš ties labai daug pakeitimų, labai dažnai jie atsiduria ir spaudoje. Dauguma tų pakeitimų yra tik nedideli patobulinimai, nes pranešėjas jau buvo susitikęs su šešėliniais pranešėjais ir mes, kai pradėsime balsuoti, viskas atrodys daug paprasčiau. Parlamentas turi savo nuomonę, kai kuriais atvejais yra tam tikruo bejonių, tačiau balsuosime. Dabar komisijai žodis. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui pranešėjai, Dantanui, už išsamių pranešimą. Keletą žodžių. Pirmiausia, dėl bendradarbiavimo principo. Visi sutiksime, kad kūrybinis bendradarbiavimas yra vienas iš tikslų kurių turėtume pasiekti po BRO e reformos. Mums reikia dirbti kartu su jumis, Europos parlamentu ir su taryba ir įsitikinti, kaip patobulinti esamą reglamentą, kad pasiektume šio tikslo. Pasiūlymų yra pateikta, bet, kaip suprantu, norite padaryti dar daugiau ir mes pasirengę su jumis dirbti. Norėtume, kad būtų išlaikyta pusiausvyra tarp pagrindinio tikslo ir taip pat konkurencijos. Reikia palikti atitinkamas sąlygas konkurencijai dėl rinkodaros valdymo. Dėkoju už pono Dantan pateiktus pasiūlymus. Mes taip pat matome, kad apie tai rašoma pono Dantano pranešime rašoma, kaip reikėtų padidinti saugumą, tačiau mums reikia daugiau lankstumo. Taip pat reikia gebėti greičiau reaguoti kriziniais atvejais. Taigi esame pasirengę su jumis dirbti, kad reglamentas būtų patobulintas taip, kad būtų galima pasiekti šio tikslo. Dar buvo išsakyta keletas klausimų. Pirmiausiai norėčiau paminėti cukrų. Suprantu, kad yra didelė parama tam, kad būtų išlaikytos kvotos cukrui, tačiau esame įsitikinę, kad cukraus gamybos apribojimas leis mūsų gamintojams geriau reaguoti į padidėjusį poreikį, bet norėtume dar šį klausimą aptarti su jumis. Taip pat minėjote vyno sektorių ir komisijos narys Čiološas teigia, kad mums reikia reaguoti į tuos dalykus, kurie kelia nerimą gamintojams, kai gamintojai neturės galimybės nutarti, kaip reaguoti į rinkoje atsiradusį poreikį. Bet kita vertus, matome, kad šiandien yra 300 tūkstančių kvotinių hektarų ir kvotos neišdalintos. Tuo pat metu gamintojai vyno gamintojai norėtų pagaminti dar daugiau vyno. Taigi reikalinga pusiausvėra, reikalingas kitoks atsakas, o ne tik nereikėtų tęsti to, kas buvo daroma iki šiol. Taigi, tam tikslui yra sukurta aukšto lygio darbo grupė ir norėčiau Jums pasakyti, kad ko gero reikėtų dar lukterti kelias savaitės ir pažiūrėti, kokie bus aukšto lygio darbo lygio aukšto lygio darbo grupės rezultatai. Dėl pienininkystės. Žinome, kad šis paketas dar neįgyvendintas, tačiau tikimės, kad įgyvendinus jį situacija pagerės. Taip pat žinome, kad yra labai tokia situacija, kuri kelia nerimą. Kainos yra didelės virš krizinio lygio, jos yra didelės kai kuriuose regionuose. Ten yra intensyvi gamybos sistema, viskas priklauso nuo pašarų kainų, nuo jų rinkų. Taip yra Ispanijos, Portugalijos tam tikrose regionuose ir kitose šalyse. Suprantame, kad ta situacija yra ypatinga. Suprantame, kad ir Italijoje yra ypatinga situacija ir reikėtų panalizuoti, kaip geriausiai reaguoti esant tokiai situacijai. Norėčiau pabaigti šitą pasakydamas apie maisto gran, tiekimo grandinę. Mes komisijoje suprantame, kad turime pabaigti nesažiningą praktiką maisto tiekimo grandinėje. Turime dirbti kartu. Suprantama, esame dėkingi Jums už paramą, už tai, kad dirbate su mumis, kad mes pasakytume tiems, kurie turi daugiau galių rinkoje, kad e, reikia pakeisti tą situaciją dėl papildomos vertės, kad nauda būtų sažiningiau išdalinta visiems. Ačiū pirmininkė. E Ačiū, Žuau. Man atrodo svarbu tai, ką pasakėjai. Ir dabar kreipiuosi į Mišelį Dantaną, kadangi reikės kai kurių dar priderinimų dėl vyno sektoriaus. Ir tada bus galima galbūt ir neperžengti dabartinės sistemos ribų. Dėl pieno tikriausiai svarbu bus, ką nuspręsime per koordinatorių posėdį. Taigi prašau, Mišel Danta. Dėkuoju. Norėčiau trumpai atsakyti jūsų klausimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms. Labai malonu, kad jūs radote laiko perskaityti mano pranešimą ir pateikėte pakeitimų. Taigi diskusija dėl mano pranešimo vyksta labai įdomiai ir gyvybingai. Aš norėčiau padėkoti sekretoriato atstovui, kuris įdėjo labai daug laiko rengiant šitą pranešimą. Negalėčiau pasakyti, kad mintinai atsimenu, moku visus tos tūkstančius pakeitimų. Nežinau, ar sugebėsiu kada nors visus prisiminti, tačiau reikėtų nepamiršti, kad mums dar liko treji metai nagrinėti šį klausimą. Kai aš rengiau šitą pranešimą, puikiai supratau, kad tapsiu blogietis kai kurių kolegų akimis. Be to, tokį savo įvaizdį e, nupiešiau ir kai kurių komisijos atstovų akise. Labai svarbu užtikrinti tą pačią tinkamiausią biudžetinę pusiausvyrą. Mes neturėtume iš vidaus sprogdinti biudžeto. Todėl reikėtų pagalvoti, ar reikėtų toliau taikyti 42 sutarties straipsnį ar 101 straipsnį, kuriame yra kalbama apie tas patas, pačias švenčiausias konkurencingumo nuostatas. Nežinia, ar jas galima išplėsti. Trečiadienį ryte mes e, šaukėme mūsų vidaus posėdį. Mes e, pabandysime sudaryti mūsų posėdžių ilgalaikę darbo tvarkę, numatysime terminus, datas, darbo tvarkės. Ir pabandysime nuosekliai aptarinėti visus su šiuo pranešimu susijusius klausimus. Labai sudėtinga šiuo metu suformuluoti tokias visiems priimtinas nuostatas, atsižvelgiant ir į teisinius aspektus, suderinant ir mūsų parlamente vyraujančias skirtingas ideologijas, taip pat siekiant patenkinti visų 27 valstybių poreikius. Taigi, taip mes sieksime kompromiso. Dabar dėl mūsų procedūrų, dėl veikimo būdo par la Commission de l'agriculture, la Commission européenne. La Commission avait mis en place un groupe de travail. Aš manau, kad komisija taip pat prisidės prie mūsų darbo, jinai sudariusi keletą darbo grupių. Komisija turėtų pristatyti savo apibendrinto darbo rezultatą po to, kai susitars tarp atskirų direktoratų ir priims bendrą poziciją, kuriai pritars visi e, komisarai. Buvo diskusija paminėtas ir pieno klausimas. Aš pateikiau savo pakeitimo siūlymą dėl to, kad inicijuočiau diskusijas komitete. Tačiau pritariu Kristofui Klas. Jisai sakė, kad mes dėrėsime mes iš naujo dėl šio sektoriaus ir sieksime e, susitarimo ir norėtume, kad sistema nebūtų iš esmės keičiama. Aš anksčiau jau suminėjęs ne kartą, kad pateikdami pasiūlymus dėl auginimo teisių mes turime atsižvelgti į galiojantį reglamentą. Mums svarbu suformuoti tokias nuostatas, kurios būtų priimtinos visiems, todėl aš pabandysiu pateikti atitinkamus pasiūlymus savo pranešime. Praėjusias savaitę kalbėjo ir komisijos atstovas ir aš iš jo pasisakymo supratau, kad mes visi žvelgėme viena kryptimi ir manau, kad mums pavyks suformuluoti priimtiną poziciją. Penktadienį valstybės pabandys suformuoti savo pozicijas ir mes pamėginsime jas tarpusavėje suderinti. Iš esmės aš esu optimistas, tačiau turėdamas omenyje tiek daug pasiūlymų, nesu tikras, ar mums pavyks suformuluoti plataus masto kompromisą. Aš puikiai suprantu, kad kai kurios frakcijos ir Kai kurios valstybės norėtų, kad būtų išryškinta jų specifika. Kaip ten bebūtų, mes stengsimės jų nenuvilti. Puiku, ačiū Mišeliui, ačiū visiems kolegoms. Komiteto posėdis dabar baigiamas, rytoj 9 val. pradėsime ir iškart vyks balsavimas, taigi nepamirškite savo balsavimo kortelių. Dabar trumputė pertraukėlė ir prašau visų koordinatorių pasilikti salėje, kadangi netrukus įvyks koordinatorių posėdis, o visiems kitiems iki rytojaus.